Uh, so, uh, dear... Gerbiami kolegos, ponios ir ponai, sėskime į vietas. Labai norėčiau paprašyti, kad sėstumėmės į vietas. Nestovėkite. Kai stovima, tai tikimasi ovacijų. Taigi, labai prašyčiau sėstis į vietas. norėčiau pradėti mūsų klausimą. Jis labai svarbus. Energijos sąnaudos ir ES pramonės konkurencingumas. Kolegos, prašau susikaupti. Žaliųjų patarėjo norėčiau paprašyti, kad jisai sėstusi Puiku. Energijos sąnaudos ir ES pramonės konkurencingumas labai svarbus viešasis klausimas. E, šį klausimą su gerbiamu komisijos atstovu jau ne vieną mėnesį kartu aptarinėjame ir noriu padėkoti komisijai už dalyvavimą diskusijoje. Noriu sveikinuosi e, su komisijos narių, ponų Kanjėtė, vakar ryte susitikome šiame komitete ir taip pat kartu dalyvavome e, didelėme posėdėje, kuriame buvo Europos verslo atstovai. Noriu šiandien pasveikinti ir kitus mūsų svečius, kurie e, sutiko atvykti į mūsų organizuotą viešai klausimą. Noriu pasakyti, kad energijos kainų e, pokyčiai yra labai svarbus, ypač mm, turiu galvoje naftos kainas. E, naftos kainos šokinėja prieš keliarius metus buvo labai aukštos, o dabar dabartinė naftos kaina net nepadengia gavybos kainos. Mm, yra aišku rinka, kuri reglamentuoja pasiūlą ir paklausą, bet yra ir kiti elementai - investicijų kaina, vežimo, transportavimo kaina. Laisvosios rinkos ekonomika taip pat dar e, nustato ir draudimo kainas, bet yra aišku ir subsidijos, įvairūs reglamentavimas, mokesčiai. ITRE nusprendė surenkti šį klausimą, kad gautume daugiau informacijos apie energetikos sąnaudas ir jų įtaką konkurencingumui. Turime dvi su pusę valandos mūsų diskusijoms. Diskusijas daliname į dvi dalis. E, pirmoje dalyje kalbės energijos tiekėjai, o antroje dalyje išgirsime energijos vartotojų požiūrį. Ir pakalbėsime apie tai, ką mano vartotojai ir ką mes galime padaryti vartotojams. Taigi, noriu dabar kreiptis į ekspertus ir į komiteto narius, kad taupiai naudotų e, skirtą kalbėjimo laiką, nes laiko neturime labai daug. Ir pirmiausia, tai norėčiau pradėti mūsų klausimą, krypdamasis į gerbiamą Miguel Kanietę, komisarą, kad jis uh, užduotų toną mūsų klausimui. Taigi, gerbiamas komisarė, žodis jums. Pirmininkė Buzekai, gerbiami nariai, man nepaprastai malonu vėl lankytis pas jūs. Taip greitai kalbėsiu apie energetikos kainas ir uh, poveikį pramonės konkurencingumui. Šios diskusijos yra nepaprastai svarbios, kadangi energijos išteklių kainos ir sąnaudos kelia labai e, rimtą surūpinimą, tai svarbu namų ūkiams, verslui ir tai yra vienas iš didžiausių veiksnių, kurie daro poveikį konkurencingumui. Kaip žinia, komisija turi aišku tikslą išjudinti ES ekonomiką. Mes turime e, E, dirbti siekdami paskatinti investiciją per strateginį investicijų fondą ir užtikrinti, kad verslas gali, galėtų naudotis kapitalu, finansais mes e, turime per kapitalą siekti pagerinti e, kapitalo funkcio, e, bendrosios rinkos funkcionavimą ir taip pat turime kurti skaitminę bendrąją rinką, taikyti inovacijas, dėl to investuojame daug į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Tačiau energetikos kainos yra viena iš sričių, kuri turi bene didžiausią poveikį pramonės konkurencingumui. Tai yra sritis kurioje ES neturi privalumo prieš pasaulinius konkurentus. ES strategija mums padės uh, įgyti tą pranašumą ir mes norėsime pasinaudoti energetiniu perėjimu kaip katalizatoriumi, perinant nuo savo priklausomybės prie iškasnio kūro prie atsinaujančių šaltinių ir taip sustiprinsime savo konkurencingumą. Ir taip pat mes turime nepamiršti pasaulinių rinkų, pasaulinių energetikos išteklių kainų kintamumo. Mes nuo to taip nepriklausysime, bet e, mes taip pat dabar turime e, renktis tiem pereimui ir kovo, e, kurti mažai energetikos išteklių vartojančius produktus, gaminius, mes taip pat galvojame apie naują e, rinkos sandara, kuri iki dešimtųjų metų sukurs daug milijonų darbo vietų. ES e, bendrovės e, plėtodamos naujas technologijas yra vienas iš pagrindinių veikėjų. Mes žinome, kad labai didelis procentas atsirado saulės, labai daug saulės baterijų E, bet reikia suvokti, kad per vieną dieną mes nepasieksime to perėjimo ir turime galvoti, e, kaip dirbti nuosekliai. Geriausias būdas kovoti su kintančiomis kainomis šiandieną yra e, taikyti teisingus politinius sprendimus kurie sumažintų mūsų energetinės sąnaudas. Dėl to šis klausimas labai svarbus ir komisija rengia uh, ataskaitą apie energetikos kainas ir sąnaudas. Ir mes, e, e, aš pristatysiu ką, tai, ką mes pamaty, ką jūs pamatysite toje ataskaitoje ir taip pat pakalbėsiu apie taip, kaip energetikos sąjunga sprendžia problemas. 2004 e, metų ataskaita, kuri bus paskelbta. Kalbame apie to trūkį kainų tarp skirtingų es valstybių narių. Jis didėjo 2,54 e, kartus daugiau kai kuriuose šalyse vartotojai mokėjo už išteklius negu kitose. Mūsų dujų kaina buvo keturis kartus aukštesnė negu JAV, o elektros du kartus. E, didmenės elektros kainos krito, bet mažmeninės augo 3,5 procento per metus. E, dujų ir elektros srityje mažmeninės kainos, e, mažmenių kainų dalis, tai yra rinkliavos ir mokesčiai didėjo ir kainų komponentai yra nevienodi. Kai kuriuose šalyse, kur yra daug saulės vėjų e, jėgainių, mažėjo didmeninės elektros kainos, bet ne kitose šalyse. Mes e, taip pat pastebėjome, kad kad E, kai kur didmeninės kainos supanašėjo valstybėse narėse, bet mažmeninės e, kainos skyrėsi ir tai nėra naudinga vidaus politikai, mes, e, vidaus rinkai. Mes matome, kad rinkliavos mokesčiai labai yra skirtingi vidaus rinkoje. Yra daug iššūkių ir mes rekomenduosime aiškius dalykus. Turėdami, kurdami energetikos sąjungą, mes jau daug ko pasiekėme šiais metais. Atsargų saugumo e, priemonių paketas praeitą savaitę patvirtintas užtikrins didesnį konkurencingumą ir skatins regioninį bendradarbiavimą. Mes taip pat daug pasiekėme pernai, e, kurdami infrastruktūrą tarpusavio jungtis, kas yra būtina mūsų rinkai, kad ji būtų integruota ir būtų žemos kainos. Dėl elektros e, rinkos naujo modelio bus geriau jį pritaikius, galima reguliuoti rinką, galima bus geriau koordinuoti nacionalinės politikos priemonės ir paramos sistemas. Kitas dalykas - ETS e, reforma. Bus pateikti nauji pasiūlymai. E, pasiūly, e, pat, taip pat pateiksime atsinaujinančių energetikos išteklių direktyvos peržiūrą kurioje bus skatinama plėtoti švarę energetiką. Kitas dalykas energetikos efektyvumo teisės aktų peržiūrą. Mes pateiksime pasiūlymus iki metų pabaigos. Mes sieksime e, veiksmingai naudoti energetikos išteklius ir sumažinti energetikos sąnaudas E, taip pat kalbėsime apie tvarumą teikėjų ir tvarumą, kas yra labai svarbu ES konkurencingumui. E, nuo paskutinės ataskaitos labai pasikeitė bendroji padėtis, kaip mes turbūt supratome. Šių metų ataskaitoje mes kalbėsime apie e, suskaitintų gamtinių dujų ir e, gamtinių dujų kainų e, pasikeitimą. Jos krito trečdaliu ir e, tik tai du, kad brangesnės mūsų dujos, lyginant su JAV, nebe keturis kartus. Ir e, matome, kad iškastinio kūro kainos mažėja ir dėl to importo sąnaudos e, žalios naftos. E, E, dujų senos mažėja nuo 400, nuo 400 milijardų iki 216 milijardų 14 metais sumažėjo. Taigi matome, kad e, labai didelis yra e, pokytis. Nuo 13 metų, lyginant su 14, 140 čia sumažėjo tos sąnaudos ir tai sudaro 1 procentą ES BVP. Euro silpnėjimas nuo 1,14-14 metų birželį, e, lyginant su, kit, su 15 metų kovu, mes matėme, kad 14 procentais su 10 mėnesių sumažėjo vertė ir tai taip pat buvo susijusi su, susijęs su kainomis. E, taip pat reikia pasakyti, kad mes pasiekėme rezultatų dėl to, kad mūsų politikos priemonės e, pradėjo veikti ir daug kas yra susijęs su išorės veiksniais. E, atsirado pokyčių Azijoje, atsirado naujų veikėjų rinkoje ir atsiranda naujos makroekonomikos stimuliavimas. Ir Taip pat mes siekėme investuoti naujasias technologijas ir peržiūrėti energetikos sąnaudas. Bet aš noriu pasakyti, kad e, negalime atsipalaiduoti dėl to, kad energetikos išteklių kainos mažesnės šiandieną. Energetikos išteklių kainos ne visą laiką išliks tokios. Pavyzdžiui, šiandieną naftos kaina panaši į 2009 kainą, bet 12 metais 120 dolerių už barelį. Nuo 2004 iki 2008 metų nuo maždaug šių dienų kainų iki 140 dolerių už barelį kaina išaugo. Ir situacija tikrai labai greitai keičiasi, bet mes po ataskaitos dėl 14 metų pradėsime e, sąjungoje e, reguliarę stebės energetikos kainų. 16 metų ataskaita bus paskelbta e, šią vasarą. Mes pateiksime tarptautinius lyginamosius rodiklius ir taip pat informaciją apie sąnaudas valstybėse narėse. Dėl E, pramonės. Mes e, daug dėmesio skirsime e, daug energetikos išteklių vartojančioms pramonėms rūšims. Taip pat atliekami įvairūs kiti tyrimai. Mes sausio mėnesį su suinteresuotais subjektais buvome susitikę Varšuvoje, taip pat rengsime kitas konsultacijas ir mums labai įdomus yra šis klausimas. Mes norime informuoti jūs kaip galima greit tiksliau mes norime gauti kaip galima greičiau informaciją, kad galėtume atitinkamas priemonės taikyti. Energetikos kainų ataskaita mums leis geriau išsiaiškinti esančią padėtį ir galės, galėsime lengviau įvertinti pažangą. Aš norėčiau pasiklausyti jūsų šiandieną ir taip pat pakalbėti apie e, energetikos iniciatyvas, kurios bus skirtos ES konkurencingumui didinti. Um, we... Dėkui, gerbiamas komisijos nary. Žinom, kad e, komisaras turi laiko tik iki 16 valandos, tai mes labai greitai stengsimės išklausyti ekspertų, po to bus klausimų atsakymų. Laikas ponas Lopes Tafal Baskunjana. Jūsų ispaniškos pavardės labai sudėtingos, bet Tikiuosi, kad teisingai ištariau, sako pirmininkas. Jis turi e, ekonominę patirtį, o prieš šešerius metus buvo e, reguliuojančios įmonės direktoriumi, kuri atsakinga už infrastruktūros e, ir infrastruktūros paslaugas ir buvo taip pat išrinktas Europos vėjo energijos asociacijos vicepirmininku bei Ispanijos vėjo energetikos asociacijos vicepirmininku. E, Taigi mums labai įdomu išklausyti e, jūsų požiūrį, nes jūs atstovaujate atsinaujinančiai energetikai. Taigi žodis jums. Dėkui, gerbiamas komisijos nariai pirmininkė, gerbiami e, komiteto nariai, man šiandien yra didelė garbė būti e, su jumis ir mūsų diskusijos yra labai svarbios, nes kalbame apie konkurencingumą ir energetikos kainų įtakai konkurencingumui. Daug kas sako, kad tas poveikis yra labai didelis Europos komisija ir Tartautinė energetikos agentūra yra išsamei išstudijavę situaciją ir netrukus komisija pateiks e, dokumentą. Tai aš smulkiai tai nesileisiu, bet norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kai kuriuos aspektus, e, žiūrėdamas iš atsinaujinančios energetikos pozicijų, kad Europa pagerintų savo konkurencingumą ir paspartintų ekonomikos augimą, jinai turi intensyvinti naujosios energetikos politiką. Šiek tiek pristatysiu akcioną. Mes uh, turime 8,6 uh, megavatus atsinaujinančios energetikos įvairiame, įvairiose pasaulio uh, dalise esame aštuntoje vietoje, jei neskaičiuosime Kinijos įmonių. Ir mes galėtume būti pavyzdžių, kaip atsinaujinanti energetika padeda įmonėms įžengti į naują mm, sritį ir tapti globaliais veikėjais. Kalbant apie šios dienos temą ir konkurencingumą. Noriu pasakyti, kad yra du konkurencingumo apibrėžimai, tai yra pasaulinis konkurencingumas, tai yra institucijos, politikos ir veiksniai, kurie e, nulėmė e, šalies e, produktivumą. Ir čia iš kitos pusės galime kalbėti apie pramonės konkurencingumą, kuris yra daug siauresnis terminas, tai e, pramonės galimybė konkuruoti. Ir tą galimybę remia veiksniai, kurie m, mm, pras, e, apima ir darbo kaštus, ir medžiagų kaštus, ir mokesčius. Darbo kaštai yra svarbi dalis, bet jie tik iš dalies nulėmė įmonės konkurencingumą. Taigi, pirmiausia, šiandien norėčiau pasakyti, kad turime atskirti pramonės konkurencingumą nuo to bendro konkurencingumo. Ir matome pasaulio ekonomikos reitingus, kuriuose ES valstybės narės visai neblogai atrodo. Pramonės konkurencingumas. Čia svarbiausia žinoti, kokiuose sektoriuose energetika sudaro didelę visų kaštų dalį. Bet e, kalbant apie e, tokių kaštų dalį Europos BVP, tai, tai yra 1,4 procentai BVP. Gamyba, kuriai reikia daug energijos išteklių, yra išsivyščiusių šalių gamyba ir aukštos kokybės gamyba. Bet aišku, problema yra ta, kad ES trūksta energetikos išteklių, išskyrus atsinaujinančius. Tai noriu pasakyti, kad kai kurių pramonės sektorių konkurencingumas nelėmė visos ES konkurencingumo. E, energetiškai imlios pramonės šakos yra svarbi problema ES, bet tai nėra pati svarbiausia e, problema, kalbant apie pramonės konkurencingumą. Kai nustatome tuos pramonės sektorius, į kuriuos turime sutelkti dėmesį, tada turime pasižiūrėti, kokie juose yra energetikos kaštai. Ir energetikos kaštai turi du komponentus - naftos, e, dujų kaštai ir elektros kaštai. Dujų kaštai pramonės e, produkcijoje yra didesni negu elektros kaštai, tą rodo įvairios studijos. Yra 14 metų komisijos studija ir Boston Consulting Group neseniai atlikta studija, kur išnagrinėtos 25 mm, pasaulio valstybės ir iš tų studijų matome, kad dujų kainos gamyboje sudaro didesnę dalį negi, negu elektros kainos. Ir jei mm, dar atsižvelgsime į e, skalūnų dujų revoliuciją JAV, tai galime paklausti savęs, Ar nėra taip, kad konkurencingumo pagrindinė problema tai yra dujų kainų, e, yra siejama su dujų kainom, o realiai mes bandome ją sieti su elektros kaina, taigi turėtume į pirmą vietą čia iškelti dujų kainas. Ir tai e, turėtų lemti mūsų politikos priemonių nustatymą. Elektros kainos irgi kilo netaip seniai, to neturėtume užmiršti, bet iš esmės jos daug maž lieka stabilios, ypač turint galvoje didelius e, pramonės subjektus, tos kainos liko vienodas nuo 12 metų vidurio. Tai kiek elektros kainos e, energetiškai imliuose sektoriuose lemia konkurencingumą? Kad atsakytume į šį klausimą, turime prisiminti keletą dalykų. Pirmiausia, tai, kad energetiškai imlios įmonės moka mažiau už elektrą negu paprasti gyventojai ar mažos pramonės įmonės. Šiandien gyventojai už elektrą moka 2,5 karto daugiau negu energetiškai imlios įmonės, o smulkios įmonės moka 40 procentų daugiau. Ir iš skaidrės matome, kad energetiškai imlios įmonės turi įvairių problemų. E, ir trečiasis elementas - e, energetiškai imlios įmonės, jų energetikos kaina lemia energetikos rinkos kainą ir praktiškai nelabai lemia muitai e, mokesčiai, e, nelabai lemia mokesčiai rinkliavos. Ir o politikos, e, energetikos politikos kaštai siejami su mokesčiais ir rinkliavomis, o ne su rinkos kaina. Daugelie šalių kalbant apie elektri, elektros kainą, įmonės yra privilegijuotoje pozicijoje. Ir čia galima kalbėti apie netiesioginius kaštų, kompen, netiesioginį kaštų kompensavimą ir kitus panašius dalykus. Taigi reikia pabrėžti, kad labai svarbu išnagrinėti, ar šiuose sektoriuose yra energetikos kaštų konkurencingumo problema. Ir ar iš tiesų tai lemia konkurencingumą? Tie veiksmai, kurie siūlomi, kartais netgi siūlo keisti Europos klimato ir energetikos strategiją. Ir turiu paminėti vieną pagrindinį e, bendros energetikos politikos instrumentą. Tai yra atsinaujinantis šaltiniai, kurie dažnai pristatomi kaip pakertantis konkurencingumą. Jei pasižiūrėsime į komisijos 14 metų darbo dokumentą, tai skaičiai tikrai to nerodo. Sektoriai, kuriam reikia daugiausia elektros, juose atsinaujinančių šaltinių kaina visose gamybos kaštuose sudaro tik 0,9 procento. Tai tikrai nedramatiški skaičiai. Be to turėtume nepamiršti ir kitų poveikių. Kuo e, daugiau naudojamai atsinaujinantys šaltiniai, tuo labiau mažėja energijos kainą ir priešingai. Ir tai netgi gali turėti pozityvų poveikį tose pramonės šakose, kuriuom reikia daug energijos išteklių. Ta matome komisijos e, dokumento devintajame puslapyje, kur e, nagrinėjamas tiesioginis grinasis atsinaujinančios energetikos e, poveikis ir Tas pastebima Ispanijoje ir Airijoje. Ir matome tą ir skaidrėje. Kainų lygis yra kairėje pusėje, o atsinaujinančių šaltinių įtaka dešinėje pusėje. Taigi matome, kuo daugiau vėjo energijos naudojama, tuo e, kaina tampa mažesnė e, energetiškai intensyvioms įmonėms. Taigi negalima teikti, kad atsinaujinančios energetikos naudojimas kenksmingas konkurencijai. Ir dar grįžtų į pradžią, e, ką galime pasakyti apie konkurencingumą pasauliniu mastu. Aišku, kad atsinaujinančios energetikos naudojimas e, skatina Europos ekonomikos augimą ir tą padarys ir, ir, ir tą mm, teigiamą įtaką dar padidės, jei mes pasieksime savo 2030 metų tikslus. Taigi turime spręsti esamas problemas, bet jas turime spręsti teisingų kelių, jei tie, kas prims sprendimus, sugebės priimti teisingus sprendimus, tai tą reikia daryti atlikus išsame analizę ir laikantis Europos klimato ir energetikos politikos. Dėkoju, gerbiamas prelegentė, už jūsų aiškius komentarus ir penkis e, signalus, kuriuos norite pasiūsti, bent jau tiek aš jūsų skaičiavau, o toliau mūsų Antrasis kalbėtojas yra profesorius Neuhoff. Jis yra Heidelbergo universiteto fizikos mm, specialistas, Kembridžo universitete dirbęs ir jis yra Berlyno technikos universiteto e, klimato politikos e, departamento vadovas ir taip pat dalyvauja įvairiose projektuose susijusiuose e, su klimato strategijų kūrimu, taip pat e, Europos apivartinių šaršos leidimų sistema ir šiaurės pietų klimato bendradarbiavimo struktūra. Energetikos tiekėjai ir mm, kaip jie atrodo žiūrint iš ekonominių pozicijų. Ir labai norėčiau paprašyti gerbiamą profesorių nekalbėti ilgiau kaip 10 minučių. Labai ačiū už kvietimą. Aš e, visų pirma norėčiau pasakyti penkis svarbiausius dalykus. Visų pirma, turime daryti skirtumą tarp žaliavų gamintojų ir kitų pramonės subjektų. Antra, energijos kainų pokyčiai, kaip kad sakė ponas Kanietė, šiuo metu e, suteikia daug galimybių. Mes, mes turime užtikrinti ilgalaikį konkurencingumą. Ir čia dar norėčiau paminėti tris politikos kryptis. Visų pirma, reikia tokių teisės aktų, kurie padėtų įmonėms susidoroti su energijos kainų pokyčiais, sviravimu. E, taip pat e, dabar kapitalo kaštai yra nedideli, dėl to reikia E, kapit, gauti daugiau kapitalo e, tam, kad galima būtų finansuoti atsinaunančių energijos šaltinių naudojimą. Taip pat e, dabar galima siekti didesnio veiksmingumo ir reikia pilnai išnaudoti inovacijų potencialą. Dabar perėsiu prie didesnių detalių, smulkesnių detalių. Šioje skaidrėje matome Kiek BVP procento yra susiję su žaliavų kainomis? Matome, kad vidutiniškai tai yra 2,2 procento, o ES vidurkis yra 1,5 procento. Čia pavaizduotas stiklas, cementas, plienas, e, pagrindiniai chemikalai, e, medienos arba E, popieriaus masė, e, taip pat aliuminius. Ir mes visą laiką kalbėjome apie e, energijos efektyvumą, bet manau, kad dabar reikia kalbėti apie konkrečias žaliavas. O dabar, jeigu pažvelgtumėm į kitas pramonės rytis, tai matome, kad E, e, likusi, likęs pramonės sektorius sudaro 98 procentus, na, o e, energijos kaštai vidutiniškai sudaro 1,6 procento. Na ir aš pasižiūrėjau, kaip keitėsi žaliavų kainos. Čia kalbu apie naftos, dujų, anglies kainas matome, kad naftos ir dujų kaina smuko, dramatiškai smuko, nes drastiškai sumažėjo e, e, naftos ir dujų e, poreikis, paklausa dėl ekonominių aplinkybių. Ir dėl to dabar E, naftos e, kaina, kurią e, mokėjo Europą, buvo 3-4 kartus didesnė negu kad JAV mokama kaina, dabar ta kaina susilygino. Anksčiau kainos tikrai labai skiriasi, o dabar jos praktiškai susilygino. Naftos ir dujų kaina praktiškai tokia pati kaip ir JAV. Matome, kad panašiai atsitiko ir su anglimi, o taip pat Matome, kad ir CO2 e, lygmenys dabar tikrai labai nedideli. Neseniai buvo diskutuota apie e, e, politikos kaštus, bet jeigu mes kalbėsime apie žaliavas, tai čia tos, tie kaštai yra tikrai labai nedideli. Toliau energijos, elektros energijos kaštai čia kaštai sviruoja labiau. Panašiai, panašiai situacija ir JAF rytuose. Ir mes e, pagalvojame, kad e, tai yra e, regioninis sviravimas, galbūt panašus sviravimas e, po kurio laiko bus kitose sektoriuose, dėl to reikalingas tam tikras apsidraudimas. Ir e, mes orientuojamės į tą laiko momentą, kuomet yra sudaromos sutartis. Matome, kad e, kaina keičiasi praktiškai kiekvieną dieną ir manome, kad jos gali dar labiau sviruoti ir ateityje. Ir e, dėl to įmonės gali planuoti gamybą tuo laikotarpiu, e, kuomet energijos kaina yra žemesnė. Aišku, būtina užtikrinti gaminamų produktų kokybę bet e, tai padeda užtikrinti ir e, didesnį konkurencingumą. Toliau atsinaunant energiją. Mėlyna spalva yra pavaizduota, kiek e, išleidžia Europos Sąjunga importuodama iškastinių kūrą, raudonai pavaizduotas Europos Sąjungoje išgaunamas iškastinis kūras. Iš esmės tai kainuoja apie 500 milijardų eurų per metus. Dabar kainos krenta, nes e, krenta iškasnio kūro kaina. Mes paskaičiavome, kiek kainuotų e, e, tokio paties energijos kiekio išgavimas, jeigu būtų intensyviau naudojama atsinaunanti energija. Mes paskaičiavome, kiek tai sudarytų iki per ateinančius 20 metų. Na ir praktiškai kaina yra tokia pati. Ir dėl to dabar mes e, tuos pinigus, e, kuriuos išleidžiame pirkdami iškastinį kūrą, galima panaudoti kitur. Uh, E, tam, kad užtikrintumėm didesnį stabilumą. Šioje skaidrėje matome, e, yra svirt, kokie yra svertiniai kapitalo kaštai. Vidutiniškai jie sudaro 5 procentus. Na ir matome, e, koks buvo svertiniai kapitalo, svertiniai kapitalo kaštai Europoje vėjo energijos sritys, srityje. Pavyzdžiui, Vokietijoje e, tai yra apie 4 procentus, e, Švedijoje, pavyzdžiui, 8 procentai. Nuo ko tai priklauso? Pažvelkime į ankstesnę skaidrę. Matome, kad e, tos vertinius kapitalo kaštus galima dar labiau sumažinti, pavyzdžiui, iki 4 procentų, kaip kad Vokietijoje rinkos dalyviai turėtų siekti sudaryti ilgalaikius kontraktus tam, kad būtų sumažinta rizika. Kai kuriuose šalise dabar tas procentinis dydis e, yra net ir 12 procentų. Ir kokį poveikį visą tai turi ES politikai? Kai kuriuose šalise e, kapitalo kaštai yra didesni Ir mes turime e, galvoti, kaip tom šalims teikti galimybę e, mokėti mažiau užgautą kapitalą. E, tie kaštai sumažėtų, jeigu vyktų bendri pirkimai. Reikia sukurti geras sąlygas ir investuotojams. Taip pat reikėtų siekti sukurti ilgalaikį stabilumą investuotojams. Praeitie atsinaunanti energija kainavo labai brangiai, dabar ji yra gerokai pigesnė. Ir reikia tam tikro investicijų į atsinaunančią energiją kompensavimo mechanizmo. Mes dažnai galvojame, kad atsinaunanti energija kainuoja taip brangiai, kad visą laiką uh, Čia reikia finansinės paramos, bet iš ankstesnių skaidrių matėme, kaip kainos sviruoja. Kaip matome iš, iš kastinio kūro kainų, ko gero dar ateinančius porą metų tos kainos išlik žemos, bet e, reikia tam tikro apsidraudimo. Tie, kas e, investuoja E, dabar į e, atsinaunančios energijos šaltinius e, padės vartotojams apsidrausti ateityje nuo didesnių kainų. Na ir galiausiai, kaip galima užtikrinti didesnį energetinį efektyvumą ES? Reikia daryti skirtumą tarp pramonės sektoriaus, kur energijos kaštai yra žemesnė. Mes esame e, Europos Sąjungoje jau sukūrę tam e, tikrus politinius tikslus. Pavyzdžiui, žaliavų sektoriuje e, energijos kaštai yra žymiai didesnė. Ir čia reikia vadinamosios tam tikros rodiklių sistemas, benchmarks system. E, siekiant paskatinti e, veiksmingumą gerinančius e, procesus. Mes pasibaigus Paryžiaus konferencijai turime pagalvoti ir apie tokius paskatų mechanizmus, kurie būtų siejami su apivartiniu taršos leidimų sistema. Ir dar pasakysiu, kad apivartinių taršos leidimų sistema ETS nėra vienintelė išeitis, reikia daugiau investuoti į technologijas. Jau yra tam tikri modernizavimo fondai, bet reikia e, bendrų strategijų su vyriausybėmis tam, kad būtų kūriamos naujas technologijos ir žaliavų sektorėje. Taigi reikia e, atskirti e, žaliavas nuo e, kitų pramonės šakų, e, reikia pasinaudoti dabar esančiomis žemomis žaliavų kainomis. Mes taip pat turime padėti rinkoms apsidrausti nuo kainų sviravimo. Taip pat mes turime skatinti pereiti prie atsinaunančio energijos šaltinių dabar, kai kapitalo kaštai nedideli. Ir taip pat e, turime užtikrinti didesnį e, e, veiksmingumą ir naujesnių technologijų naudojimą energetiškai efektyvėse pramonės rytise. Ačiū. Labai ačiū, ačiū Jums už pasisakymą. Jeigu kažkas yra atsakingas už sąnaudas, tai galima viską pas paskaičiuoti ir aš e, pas, susirašiau viską savo, pasižymėjau jūsų minėtus paskaičiavimus savo užrašuose. Dabar suteiksiu žodį kalbėtojams, EPP tai atstovas pirmasis, ponas Piperis. Dar noriu paprašyti neviršti dviejų minučių, nes neturime dėje pakankamai laiko ilgiems pasisakymams. Dviems minutėms teikiu žodį jums. Labai ačiū už tokią išsame informaciją apie kaštus arba sąnaudas energijos rytyje. Man atrodo, kad truputį buvo parasilenkta su realybė. Noriu pastirauti šio to pono Neuhoff Įsivaizduokime vidutinio dydžio e, e, klientą, vartotoją. Nepateiksiu konkretaus pavyzdžio, bet įsivaizduokime e, vidutinį, vidutinę įmonę, vidutinį vartotoją. Jūs sakėte, kad padėtis nėra tokia jau prasta globaliame kontekste. Kainos nėra jau tokios nekonkurencingos. Ir noriu pasiteirauti dėl energijos efektyvumo. E, jūs sakėte, kad didindami energetinę efektyvumą mes galime sumažinti priklausomybę, energetinę priklausomybę. Koks vaidmuo tenka atsinaunančiai energijai? Per e, metus galima staupyti 1,5 procento energijos, bet E, toks požiūris netrukdo plėtoti atsinaunančios energijos e, optimaliai kaštų prasme. Dabar visi yra įpareigoti taupyti taip pat ir atsinaunančią energiją. Jūs sakėte, kad e, politikos kaštai netokie jau ir dideli, bet dėl ne, neefektyvaus energijos naudojimo e, e, kaštai tikrai išauga. Jūs jau man atleiskite, bet aš išvelgiau e, daug tarpusavio prieštaravimo jūsų prezentaciją. Jūs gal galite dar plačiau pakomentuoti. Komisar Kanietė. Danika, dėkoju, dėkoju komisijos nariu Kanietėjai. Ir jo noriu paklausti kai ko. Ar jūs galėtumėte sureaguoti tai, kas sakė kalbėtai? Ponas Lopes sako, kad nėra konkurencingumo problemų energetikos kainų požiūrių. Mes matome, kad vis tik tai JAV energetikos išteklių kainos pernai buvo du kart e, mažesnės negu kainos Europos Sąjungoje. Aš taip pat manau, kad nėra labai naudinga kalbėti apie padėtį, kuri nebeturi nieko bendro su realybė. Nes tai yra tik tai argumentai tiems, kurie nori pražudyti ES pramonę. E, svarbiausias dalykas, kas susijęs su atsinaunančiais šaltiniais, yra tam tikri apribojimai energetikos sektoriuje. Jeigu mes nedarysime to, ką turėtume, tai bus iškraipytos energetikos išteklių kainos. Atsinaujinantis šaltiniai susiduria su daug problemų ir kaip mes užsitikrinsime 30 procentų tikslą, jeigu mes net nekalbėsime apie kainas. toje rezervinėje sistemoje Jūs sakote, kad mes galėsime uh, užsitikrinti tam tikrą procentą atsinaujančių šaltinių ir viskas bus gerai, bet jeigu mes uh, norime virš 30 procentų tų šaltinių užtikrinti, tai turime ieškoti specialių priemonių. Ir suprasime, kad kažkas turi gaminti energijos, e, energiją, jeigu nei saulė nešviečia, nei vėjo nėra. Ir mes turime taikyti aišku palankės priemonės atsinaujinantiems šaltiniams, bet e, reikia pagalvoti, kad kartais reikalingi tradiciniai šaltiniai ir atvirkščiai ir į tuos visus elementus reikia atsižvelgti. Ačiū, ponas Henkel. EKR vartu. Pirmajam kalbėtojui turiu klausimą. Jis sakė, kad atsinaujinantis ištekliai iš tiesų neturi įtakos e, toms pramonėms sritims, kurios naudoja daug energetikos. Taip, tai tiesa, nes kažkas kitas sumoka už tuos išteklius. Ir aš noriu paklausti jūsų, kas tie kiti mokėtojai. Atrodo, kad mano šalyje daug didžioji dauguma mažų ir vidutinių įmonių praranda konkurencingumą dėl tos energetikai imlios pramonės. Ir namų ūkiai mano šalyje prisideda, kadangi namų ūkiams energetikos išteklių kainos e, yra antros pagal didumą Europos Sąjungoje. Taigi mano klausimas, kas sumoka už tai, kad būtų užtikrinta, jog daug energetikos naudojančios pramonės rytis Vokietijoje ar Europoje nenukenčia dėl kainų elemento atsirandančio dėl atsinaunančių šaltinių. Pona Kunce, mūsų mūsų nauja kolegija šiame komitete, ji yra iš Aldė. Aš noriu pateikti klausimą labai tiesioginį ponui Kanietį. Jūs kalbate apie atsinaujančių šaltinių sąnaudas, bet nekalbate apie e, kainos mažėjimą rinkoje. Aš noriu paklausti, ar jūs paskaičiavote tą e, sumažėjimą kainų rinkoje e, pramonė pirmiausiai dėl to, kad naudojami atsinaujantis ištekliai. Ačiū, ponas Turmės, žaliu vardu. Dėkoju. Norėčiau vieną skaidrę E, parodyti. Šiandien Rainis Biutikoferis paskelbė tyrimą apie Vokietijos e, energijos sąnaudas Vokietijoje tų pramonės e, sričių, kurios naudoja daug energetikos. Pirmiausia, anglės plieno pramonė. Naudojamasi 10 procentų tos nuopelnų eilės poveikių iš atsinaujinančių šaltinių sąnaudų prasme. Matote žalę stulpelį viduryje. Tai yra kompensavimas neigiamam efektui dėl ETS, tai yra pajamos iš aukcijonų atvartinti taršos leidimų, toliau mokesčiai, matote, kad jie labai maži, daug energijos vartojančiai pramoniai, mėlynas stulpelis, tai yra kaina, kurią moka vartotojai, bet pramonė gali užsitikrinti 10 procentų sumažinimą. Ir E, Vokietijos vienas institutas e, atliko tyrimą ir matome, kad tai, ką moka pramonė, yra maždaug 30, 32, bet viskas priklauso nuo, toks koficijantas yra, e, bet viskas priklauso nuo didmeninių kainų. Ir noriu paklausti jūsų apie Ispanijos padėtį, o Pono Neuhofo noriu paklausti, ką Jūs manote, ar Eko instituto atliktas tyrimas yra tikrai, tikrai parodo tikrą padėtį. Ką mes galime daryti dėl apsidraudimo, dėl tokios pramonės apsidraudimo galimybių, ar biržas naudoti, ar kažkokie kiti produktai turi atsirasti ir kas juos parems. Ir ponai Nikai, savo draugų iš Rumunijos, noriu pasakyti, kad aš pasisakau už fondą, kuris būtų susijęs su Junkerio fondu ir kuris būtų naudojamas sumažinti kapitalo sąnaudoms pietryčių Europoje. Jeigu Vokietija investuoja Vokietijoje Vokietijoje į vėjo jėgainės 4 tai procentai tiek kaštų yra kompensuojama 8 rytų Europoje. Helmeris. Gaila, kad nėra plieno, plieno pramonės darbuotojų Britanijoje šioje salėje, kadangi jie dėl aukštų energetikos kainų yra atleidžiami iš darbo, dėl to, kad fabrikai užsidaro, plieno fabrikai. Uh, mes matome, kad veikia labai daug subsidijų, leidimų, tikslų ir labai sudėtinga yra suvokti visus kainos elementus. Aš norėjau paklausti, kaip dėl kainų, kuriuos minėjote dėl atsinaujinančios šaltinės, ar pavyzdžiui tai yra tiesioginiai kaštai iš vėjo jėgainės ar saulės baterijos, ar jūs taip pat um, tinklo pajėgumų, rezervinių e, sandėliavimo kaštus, aš ten įsitraukėte ir panašiai. Dabar e, e, bandoma uždaryti taupes tradicinės generacinės generacinės įrengimus ir perėti prie atsinaujančių šaltinių. Ką mes darome? Mes kalbame apie tai, E, kokie yra poreikiai e, daug energijos naudojančių pramonės sričių, bet pasikalbėkime tiesiai su plieno, aliuminio, trašų pramonės atstovais. Jie e, yra priversti uždaryti gamyklas, iškelti savo darbus kitur. Štai kas vyksta, o mes dabar rengėme naują programą, kuris bus skirta TS sistemos pakeitimui ir mes bandysime dar toliau išstumti tuos visus tradicinius operatorius. Ar mes žinome, kokį poveikį turi ES politika, kokį turės, jeigu mes nesumažinsime, o eksportuosime emisijas į kitas šalis, kuriuose mažesni aplinkosaugos standartai ir kur emisijos už gamybos vienetus, gamybos vienetus tenkiančiam yra mažesnis ir tai tenkia Europos pramonė ir dėl to vis tiek didėja pasaulinių emisijų ir ar jūs mes vis dar galvojame, kad tai yra išmintinga politika. Gue e, vardu e, Lopės Germero. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Norėčiau labai padėkoti nuoširdžiai už šį klausimą. Taip, energetikos išteklių kaina yra labai svarbus dalykas. Tai susijęs su pramonės išgyvenimu ir su konkurencingumu iš šalių, kurios taiko žemesnius standartus darbo rinkoje ar aplinkos srityje. Aš norėčiau pasinaudoti šią progą ir paklausti e, svečių apie e, tokius krizę patiriančius sektorius, kaip kad plienos sektorių, taip pat apie elektros rinką, apie paskirstimą, tinklus, ar negalima reguliuoti e, to, kad mes užsitikrintume e, deramą paskirstimą išteklių ir skatintume atsinaunančius ir kad sąnaudos kaštai nebūtų perdodami vartotojai. Pavyzdžiui, mano šalyje Ispanijoje. Mes e, žinome, kad e, pramonė e, turi mokėti daug daugiau, negu kad sąnaudos to reikalautų. Sakoma, kad tai yra sąnaudos, kurios susijusios su perimu prie švaresnės ekonomikos, bet ar tai nėra su elektros oligopolija susiję dalykai. Ir Aš noriu paklausti, ar tai yra visos Europos problema, ar kitų šalių ir ar žinoma e, geresnės praktikos pavyzdžių reglamentuojant elektros kainas. Mes taip pat turime galvoti apie pramonį ir apie tai, kad e, pramonė turi prisidėti prie ES augimo ir taip pat turime galvoti apie tai, kaip pritaikyti tarifus e, prie tos pramonės poreikių. Pilar Dekasijo Vera. Ačiū pirmininkė. Kalbame apie energetikos išteklių kainas, sąnaudas ir kalbame apie tai tam tikros realybės kontekste, bet ta realybė e, kinta, keičiasi, mes kalbame apie energetikos vidaus rinką ir neturėtume pamiršti e, to veiksnio savo diskusijose. Ir taip pat atsiranda vienas neišvengiamas klausimas, e, ko galima kalbėti apie vairias galimybės, įvairius aspektus. Tai yra kompensavimo mechanizmai ir įvairios formulės e, susijusios su kompensavimo mechanizmais. Tai e, sukuria konkurencingumo skirtingas sąlygas ir aš norėčiau paklausti komisijos nario ar svečių kitų, kaip jūs įsivaizduojate, ar būtina ar ne E, tam tikro, tikras harmonizavimas, ar jis būtinas, aš pavartočiau tą žodį, bet ar reikia kažkaip derinti kompensavimo mechanizmus, ar jūs manote, kad tai yra būtina, ar jums atrodo, kad tai nėra aktualus e, veiksnys apibrėžiant sąnaudas. Thank you very much, madam. E- Ponas Erikson. Dėkui. Pristatymai labai įdomus turite nepykti ant mūsų politikų, nes e, kai kurie iš mūsų yra išrinkti tų rinkėjų, kurie skundžiasi, kad Europoje jovalas ir kai išgirstame, kad energijos kainos iš tiesų nėra tokios didelės, kaip atrodo, tai įdomu labai išnagrinėti situaciją. Norėčiau paklausti pono Kanjėtę. Mm, daugiau atsinaujinančios energetikos, didesnis atsinaujinančios energetikos naudojimas, jei e, kapitalo kaštai būtų žemi, tai ar tai padėtų tom valstybėm narėm, kuriuose labai aukštos energijos ir dujų kainos, pavyzdžiui, Junktiniai karalystiai, Ispanijai, Lenkijai. Ar reikia padėti tom šalim suprasti, kokia geriausia strategija būtų energetikos kainoms sumažinti? Dėkoju. Visus klausimus išklausėme. Norėčiau vieną klausimą ponui Lopės Tafal pateikti. Jūs pabrėžėte, kad kai kalbame apie e, kaštus, tai dujų kaštų įtaka gamybai yra daug didesnė negu elektros. Ar tai yra todėl, kad dujos yra pirminis energijos šaltinis, o elektra yra tik energijos nešėjas. Ir e, elektrą galima gauti iš skirtingų pirminių šaltinių, pavyzdžiui, iš urano, iš, iš kastinio kūro, iš atsinaujinančių šaltinių. Ar dėl to taip skiriasi dujų ir elektros e, dalis kaštuose? Gerbiamas e, komisijos nary, norėčiau dabar mm, suteikti žodį jum, kad jūs atsakytumėte klausimą. pabandysiu atsakyti kai kuriuos klausimus. Mes kalbėjome apie įvairius energetikos kaštus ES, kaip jie atsiliepia konkurencingumui ir kokie veiksniai didina ar mažina konkurencingumą. Ir čia mes kaip ir sumaišėme keletą dalykų Tai yra, kaip toliau turėtume vystyti atsinaujinančius energetikos šaltinius ir tokios energetikos naudojimą su kitomis energetikos problemomis. Mūsų kainos, energijos kainos yra daug didesnės negu didžiausių mūsų konkurentų pasaulinėje rinkoje. Vienas iš kalbėtojų šiandien kalbėjo apie medžiagas, medžiagų gamybą, kalbėjo apie e, net taip daug energijos naudojančius pramonės sektorius ir energetiškai intensyvius pramonės sektorius. Tai jei pasižiūrėsime, kokia situacija Europoje, Europos Sąjungoje, Vokietijoje 16 metais. Mm, dujų kaina buvo du kart didesnė negu JAV. O prieš 3 ar 4 metus ta kaina buvo didesnė 4 kartus negu JAV. Dabar mes turime dujas, kurios du kart pas mus brangiau kainuoja. 12 metais 3,5 karto dujos pas mus brangiau kainavo negu Amerikoje. Taigi dujų mm, sektoriuje mes atsiliekame konkurencingumu JAV o elektros sektoriuje prieš keletą metų mūsų kaina buvo 2,5-3 kartus didesnė negu JAV, o 15 metų paskutiniam ketvirtį pusantro karto. Taigi tas, tas atotrugis mažėja. Ir tai reiškia, kad mes turime keisti elektros rinkos struktūrą. Ir uh, turime naudoti įvairias įmanomas infrastruktūrinės jungčių, rinkos ir kitas priemonės. Buvo klausima, koks, kokia yra atsinaujinančių šaltinių įtaka, taip pat ir įtaka investicijoms. Jei pasižiūrėtume į elektros sektorių, tai Europos Sąjungoje pramoniniams vartotojams kaina nuo 8 iki 14 metų padidėjo 11 procentų. Ir yra tas atotrukis tarp mūsų ir mūsų konkurentų. 11 procentų 14 metais buvo, o 15 metais tas padidėjimas buvo mažesnis. Bet kas skatina kainų augimą? Mokesčiai ir rinkliavos 66 procentais skatina. Tarifai 23 procentais. O energetinis komponentas kainose sumažėjo 4 procentais. Galbūt tai tam tikrą prasme mm, tame komponente yra ir šiek tiek atsinaujinančių šaltinių bet aš e, tiksliai negaliu išskirti. Bet ne tik, atsin, ta prasme, neatsinaujantis šaltiniai čia vaidina pagrindinę e, vaidmenį, yra daug kitų elementų. Realybė yra ta, kad mūsų energijos kaštai yra dvigubai didesni negu mūsų e, konkurentų. Be to mūsų rinka nėra pritaikyta atsinaujinant tiem šaltiniam. Mūsų rinka e, yra pritaikyta iškastinio kūro naudojimui. Tik labai mažai įmonių yra pasirengę naudoti atsinaujinančią energetiką. Ir aišku, ir rinkai tada reikia atitinkamų taisyklių. Taigi turime turėti rinką, kuri atitiktų mūsų tikslus apivartinių taršos leidimų sistema buvo sakoma, kad atsakinga už krizę energetikos sektoriuje. Anglijas CO2 kaina yra 5 eurai už toną. Kinija turi per didelius pajėgumus ir tie pajėgumai sudaro 300 milijonų tonų produkcijos, dempingo priemonės Komisija aišku supranta, kad turime saugoti Europos pramonę, bet mes turime laikytis PPO taisyklių. Ir man svarbiausias iššūkis tai yra energijos kainos mažinimas ir apivartinių taršos leidimų sistema gali prie to prisidėti. E, CO2 nutekėjimo būtent todėl ir nėra Europos Sąjungoje, nes veikia apivartinė, apivartinių taršos leidimų prekybos sistema ir e, tie sektoriai, kurie energetiškai intensyvūs ir dalyvauja tarptautinėme e, versle, tai jie gaus nemokamai e, tam tikrą apivartinių taršos leidimų kiekį. Taigi, mes labai laukiame tos naujos ataskaitos, kuri pasirodys metų gale, nes iš tiesų yra daug dalykų, kurie svarbus. Dėkui gerbiamas komisijos nariai kad atvykote į mūsų posėdį, nes energetikos kainų klausimas pramonės ir energetikos komitete yra iš tiesų vienas svarbiausių klausimų. Ir e, tikrai tikimės, kad ir ateityje atvyksite į mūsų posėdžius, bent jau į vieną posėdį kasdien, jokauja pirmininkas. O dabar suteiksiu žodį kitiems mūsų prelegentams, kurie gali nuspręsti abudu demokratiniu būdu, kuris iš jų pirmas atsakys. Bet galbūt demokratiškai aš pirmiausia Vokietijos atstovui suteiksiu galimybę atsakyti į pateiktus klausimus. Pono Piperio komentaras. Energetikos kainos ir pramonės konkurencingumas. Energetiškai intensyvios įmonės. Mm Jose energetikos komponentas sudaro nemažą dalį, o kitose įmonėse tik 1,6 procento kaštų remia energetikos kaštai, bet mažom įmonėm ir namų ūkiam energetikos kainos yra svarbios. Vokietijoje namų ūkiai 90-metyje maždaug 2 procentus pajamų skirdavo elektrai, dabar 2,5 procento. Ta dalis pasidarė Taigi jaučiamas augimas, bet jisai dar visai uh, įmanomas. O tiem, kas gyvena skurdžiausiai, tai yra sistemos, kurios mm, padeda namų ūkiam. Ispanija, Italija. Uh, naudojo atsinaujinančias technologijas, kai jos buvo brangesnės, tada vienas kilovatvalandė kilovatvalandė kainavo 40 centų, o dabar tik 8 centai kainuoja kilovatvalandė ir e, dėl to e, tos šalis dabar jau išmoko naudoti e, atsinaujinančią energetiką. Ir tokių pajėgumų sukūrimas tose šalise iš tiesų labai geras dalykas, nes sumažėjo technologijų kaina ir savo ruoštų energijos kaina. Energijos sistemos kaštai atsiliepia abiem komponentam. Kai kalbame apie ilgalaikę perspektyvą, pirminę e, energetikos gamyba naudojant atsinaujinančius šaltimus buvo brangi, bet dabar situacija pasikeitė. Jei 56 procentų dalį sudaro atsinaujinantis šaltiniai, tai esame saugioje situacijoje ir turime mm, politiškai užtikrinti, kad tokia sistema būtų naudojama. O problemos kils, kai nuo 70-80 procentų atsinaujinančių šaltinių naudojimo pereisime prie šimto, nes tada reiks turėti ir atitinkamas energijos saugojimo kaupimo sistemas. Tai e, tokie visokie apskaičiavimai padeda mums įsivaizduoti, kas būtų jeigu. Dabar tie drau, ap, ap, ap, apsidraudžiantis kontraktai Vokietijoje yra didžiausia tokių uh, kontraktų rinka. O kitose įmonėse, kitose valstybėse dar uh, remiamasi Vokietijos pavyzdžių. ir turime dienos rinkose e, efektyviau veikti, kad galėtume e, apsidrausti nuo visų neigiamų padarinių. Ir Italijos, ir Ispanijos, bei e, rytų, vak, rytų Europos šalių patirtis čia turėtų būti primta domen. Aš šį rytą praleidau su plieno pramonės atstovais ir puikiai suprantu, kokios problemos jiem kyla. Europoje plieno poreikis nuo 8 metų 20 procentų nukrito ir situacija nesikeis, nes seniau reikėjo plieno įvairiom infrastruktūrom, to nebereiks. Ir plieno pramonė pati supranta, kad kai kuriuos pajėgumus reikia E, nustoti naudoti, uždaryti. Aišku, Kinijos e, situacija ir turime rasti būdų, kaip kartu veikti su Kinija, kalbant apie CO2 nutiekėjimą. Nėra CO2 nutiekėjimo Europos Sąjungoje. Pone Dilievera, išimčių taikymas. Čia turime pasižiūrėti į tą išimčių taikymą Europos mastu ir apivartinių taršos leidimų sistema yra pirmas pavyzdys, kai mes nustatėme e, tuos lyginamuosius rodiklius ir tai buvo labai svarbu bet e, atsinaujinančiai energetikai to nepavyko padaryti, nes konkurencijos generalinis direktoratas galbūt per daug nubėgo į priekį ir, ir tas skubėjimas nepasiteisino. Ir tos, tuo būdu e, tos išimtis e, buvo per daug dosnios ir nežinau, kaip ateityje reiktų šią problemą išspręsti, bet reikia ieškoti sąlyčio taškų. Dėkui. Like our... Labai ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį mūsų svečiui ponui Lopes Tapal. Uh, Ačiū pirmininkė. Pasistengsiu kalbėti trumpai, užsirašiau kai kuriuos klausimus. Visų pirma, pono Nikos klausimas. Aš sakiau, kad atsinaujinančios energijos šaltiniai e, e, daro mažesnį poveikį konkurencingumui negu kad kiti faktoriai. Atsinaujinanti energija negali būti kaltinama uh, dėl konkurencingumo problemų. Mano nuomonė būtų neteisinga e, e, apkaltinti atsinaujančios energijos šaltinius dėl e, konkurencingumo problemų. Paprastai, kuo daugiau yra naudojama atsinaunančių energijos šaltinių, tuo mažesnė energijos kaina. Kaip ir ponas Neuhoff, aš irgi kalbėjau apie daug e, energijos e, sunaudojančius pramonės sektorius. Ir aš kalbėjau apie didžiasias problemas. Kiek mes mokame už atsinaunančią energiją? Kai kuriuose šalise e, nieko nemokame dėl to, kad dėl to, kad e, atsinaujinančios energijos šaltiniai duoda labai daug naudos energijos e, sektoriui, taip pat e, mažėja CO2 emisijos. Taigi, tas grinasis poveikis gali būti ir teigiamas. Pavyzdžiui, tokie paskaičiavimai buvo atlikti Ispanijoje. mes pasižiūrėjome, kiek kainuoja energijos importas, kiek kainuoja atsinaunančios energijos šaltinių naudojimas ir galtinis balansas yra teigiamas. Kiek mes mokame už pajėgumus? Ar mums tikrai reikia vis, viso to pajėgumo? Mes kartais net nežinome, kiek tų pajėgumų reikia. E, į elektros energijos sąskaitas dažnai yra įtraukiamas ir subsidijos energijos sektoriai. Peržiūrėkime, ar tikrai yra sąžininga ta energijos kaina. Man atrodo, yra žymiai sažiningiau mokėti už e, atsinaujančias energijos šaltinius, negu kad e, už kokias nors subsidijas, nes galų gale dėl atsinaujančių energijos šaltinių naudojimo mažėja CO2 ir taip toliau kai kalbame apie konkurencingumą, nepamirškime ir e, e, kitų, kitos medalio pusės. Toliau kitas klausimas. Pilar del Castillo dėl koordinavimo mechanizmo. Kalbant apie ES rinką, tai dar nėra bendros e, rinkos. Jeigu mes E, imsimės viską koordinuoti prieš, sukurdami bendrą rinką, tai e, prasilenksime su tikslu. Visų pirma, reikia pagerinti veiksmų koordinavimą atsinaunančios energijos e, šaltinių srityje. Ir paskui galima imtis ir kitų priemonių. Paprastai daugiau dėmesio yra skiriama elektros energijai ir mažiau dujoms, nors konkurencingumui didesnį poveikį daro dujos. E, e, kodėl mes daugiau mokame už dujas negu kad JAV, ogi dėl to, kad mes turime importuoti didžiąją sunaudojamų dujų dalį. Taip pat e, mes negalime užmerkti akių ir nematyti pačios rinkos struktūros. E, dujų sektorija yra didelė konkurencija. Reikėtų pagalvoti, ar tikrai mokame teisingą kainą. Ir dar vienas dalykas e, Europai. Artimiausiu metu uh, gali būti sunku rasti naujų išteklių, bet to nepasakyčiau apie elektros energiją. Mes turime ir vandens, ir saulės, ir vėjo. Mes negalime pakeisti to, kaip veikia JAF rinka. Mes esame labai priklausomi e, e, dujų prasme nuo užsienio. ta priklausomybė labai įtakoja ir vidinės dujų kainas. Tačiau elektros energijos rytė mes galime kai ką pakeisti, mes galime pradėti imti ir daugiau naudoti atsinaunančių energijos šaltinių. Labai ačiū Jums abiems, ačiū už puikius pasisakymus, puikius atsakymus. Apie brandolinę energetiką niekas net neužsiminė. Tai jau daug ką pasako. Tai pernelik brangu. Na, nežinau, sako pirmininkas. Nežinau. Eikime prie. Antra. Mr. Deges, Mr. Sandhya Samandar and Dr. Tillman Dabar aš norėčiau pakviesti kitus mūsų svečius. E, Panas Vutardages, Seniai Samadar ir Ustilman, prašau ateiti į priekį. Ateikite čia į priekį. And now we've got a small break in our meeting. Let me inform you. Trumputę pertraukėlę, kurios metu norėčiau jūs informuoti. Na, sunku informuoti, kai visi laksto pasalę, būtų gerai, jeigu atsisėstumėt. Nope. Very good to see you. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Gerbiami kolegos, ponios ir ponai. Pradedame antrą mūsų klausimo dalį. Brangus bičiuliai, brangiausiai Pilar. Pilar, pirmininkas kreipėsi į ponę eh, Pilar de Castillo. Kolega Danika, prašau sėsti. Neišnykite, nedinkite iš salės, sėskite. Gerbiami e, bičiuliai, baikite visi nutraukę savo nepaprastai svarbės diskusijas. E, turėjome trumpą pertraukėlę, dabar rimtos diskusijos. Antra dalis mūsų klausimo. energetikos generalinio e, direktorato direktorių noriu pasveikinti, Dominik Ristori. Matote, kad visą laiką, e, visą laiką mes esame po Europos komisijos kiečių, taigi jaučiamės saugiai, ramiai. O dabar sveiksiu žodį pirmajam e, kalbėtojui antroje dalyje tai yra ponas Degest, BAS Antverpeno e, chemi, e, chemijos įmonės atstovas iš Belgijos, kaip visi suprantame, jis yra. Jis taip pat atstovauja e, Belgijos lengvosios chemijos asocija, pramonės ryšių asociacijai ir taip pat priklauso E, Belgijos darbdavių asociacijos e, vykdomajam komitetui, e, Flandrijos darbdavių organizacijos vicepirmininkas ir jisai kalbės apie energetikos išteklių vartotojus. Prašom, žodis jums. is uiteraard, het is uiteraard voor mij ook een uh, groot voorrecht om hier te mogen uh, spreken. Ačiū pirmininkė. Man didelė garbė šiandien kreiptis į Jūs. Šioje skaitrėje matote didžiulę e, chemijos įmonę. Tai yra antroji pagal dydį BAS gamikla e, visame pasaulyje ir ji yra įsikūrusi Belgijoje, Flandrijos regione. E, pažvelkime į tokio dydžio gamyklą. E, joje yra sukūriama e, didžiulė pridėtinė vertė. Ir čia svarbu paminėti tai, kad šios gamyklos patiriami kaštai turi būti konkurencingi. Ir dar paminėsiu vieną svarbų dalyką turite suprasti, kad chemijos pramonė yra e, tokia pramonė, kurioje e, sukūriama pridėtinė vertė. E, mes perdirbame žaliavas, gaminame ir vaistus, na ir galiausiai pridėtinės vertės grandinėje yra labai daug žaliavų sunaudojama reikia daug pradinių žaliavų. Ir čia, aišku, labai svarbus vaidmuo tenka tokių žaliavų kaštams. Čia matote Eurostat pateiktus skaičius ir jie rodo, koks yra, kokia yra paklausa e, pramonėje. Kalbėsiu ne tiek apie suvartojimą, bet apie paklausą. Ir šioje skaidrėje matome, kad e, chemijos pramonė sudaro tik 11 procentų e, nuo viso e, energijos poreikio ES, bet tuos 11 procentų dar reikia dalinti smulkesnės dalis. Tik trečdalis iš šių 11 procentų uh, gali būti pavadinama energijos suvartojimu siauraja prasme, energijos nešėjų e, sunaudojimu. Na, o du trečdaliai tai yra pramonės žaliavos. Tos pramonės žaliavos e, naudojamos tam, kad būtų sukurta didesnė pridėtinė vertė. Buvo atlikta įvairių tyrimų. E, Europos komisijos generalinis energijos direktoratas taip pat paprašė atlikti vieną tyrimą. Tas e, tyrimas e, buvo susijęs už tai, ko nu, buvo norėta išsiaiškinti, kokia bus energijos paklausa 2050 metais ir kiek būtų galima sutaupyti aštuoniuose pramonės sektoriuose, kur sunaudojama daug energijos, ir keturiuose e, tretiniuose sektoriuose. Ir buvo padaryta išvada, kad energijos paklausa e, chemijos sektorija didės. Kodėl? Gerbiami, ponios, gerbiami ponai ir ponios, tai e, susiję su tuo, kad 95 e, procentai e, e, chemijos pramonėje sukurtų produktų vėliau panaudojami dar ir kitose sektoriuose, pavyzdžiui, vėliau gaminant mikroprocesorius. Jeigu mes norime veiksmingai naudoti vėjo energiją, irgi reikia tam tikrų įrenginių. Ir matome, kad e, energijos poreikis, e, paklausa e, chemijos sektorija auks. Kalbant apie energijos paklausą, dar pasakysiu štai ką. Chemijos pramonėje dirbančios įmonės sunaudoja daug energijos bet būtina padidinti energetinio sunaudojimo efektyvumą. Kaip visą tai vyksta BASF koncerne? Mes visame pasaulyje turime 27 dujų turbinas ir taip pat energija gaminama naudojant ne tik cheminės medžiagas, bet ir šilumą. Ir, kaip jau sakiau, naudojant ir cheminės medžiagas, ir šilumą yra gaminama e, elektros energija. 70 procentų e, visų, visos pagaminamos energijos yra išgaunama uh, E, CHP jėgainėse ir e, tos CHP jėgainės veikia dujų pagrindu. Taigi e, čia labai svarbi tampa ir dujų kaina. Na, o šioje skaidrėje matome pavyzdį. Tai yra didelė jėgainė Ludwigshafen mieste. Ir čia matome, koks yra energijos suvartojimas, e, kaip pramoninė žaliava yra naudojamos gamtinės dujos. Na ir naudojant gamtinės dujas yra išgaunama labai daug svarbių produktų, kurie yra naudojami kasdienėme gyvenime Taip pat tie produktai e, padeda įveikti ir klimato kaitos iššūkius. Pavyzdžiui, 80 procentų amoniako gamybos kaštų sudaro gamtinių dujų kaštai. ir kalbant apie CHP jėgainės, mes, kaip jau sakiau, jose naudojame gamtinės dujas. E, e, energijos gamybos proceso metu atsiranda ir garų. Bet visi tie procesai tarpusavyje yra kuo puikiausiai integruoti. E, tas procesas, angliškai vadinamas highly integrated, tai yra e, tarp, e, labai integruotas procesas. Na ir Dėl to mes galime nemažai sutaupyti, tai yra 3,5 milijono CO2 tonų per metus. Ir tai taip pat e, reiškia daugiau kaip milijonas e, iškastinio, milijonas e, iškastinio kūro tonų per metus. Aišku, mes šį procesą vis dar tobuliname, bet iš komisijos komisijos e, atliekamo tyrimo metu paaiškėjo, kad viskas turi e, e, savo ribas, mes vis dar turime gana brangiai pirkti energiją rinkoje. Na, o šioje skaidrėje pavaizduota štai kokia situacija. Mes labai daug kalbėjome apie rinkos kainas, bet vis dėlto egzistuoja tam tikras skirtumas tarp e, rinkos kainų ir kaštų arba sąnaudų. Mums e, svarbios yra bendros sąnaudos, o ne e, rinkos kaina. Tikrai nenorėčiau niekam prieštarauti, bet rinkos kaina Dėl ES pastangų, e, dėl liberalizavimo ta rinkos kaina sumažėjo. E, dar ne viskas yra harmonizuota. Matome, kad, e, pažiūrėjau, dar ne visiškai susijęti Belgijos, Niderlandų, Vokietijos tinklai. Europos Sąjunga svajoja apie energijos sąjungą, tokią energijos sąjungą, kur energija laisvai cirkuliuotų be jokių kliučių, bet kol kas to dar nėra. Bet kokiu atveju rinkos kaina e, mažėja. Gerbiami ponai ir ponios, štai čia matome sąnaudas arba kaštus. Matome, kad e, e, tinklo sąnaudos didėja ir e, tai vis, tikrai kompensuoja mažėjančias rinkos kainas. Galbūt rinkos kaina ir mažėja, tačiau įmoniai tai nėra taip jau svarbu. Įmoniai svarbiausia ta kaina, kurią ji mato gautinėje sąskaitoje. Ir dabar pažvelkime į šią skaidrę dėl apivartinių taršos leidimų sistemos. Aišku, mes turime ir toliau siekti savo tikslų. 2020 metams numatyti labai ambicingi e, tikslai e, dėl CO2 mažinimo, bet jeigu mes kalbame apie energiją, turime nepamiršti to, kad ESF yra e, numatyta 1,8 milijardai moksliniams tyrimams ir trečdalis tos sumos turėtų būti skirta moksliniams tyrimams energijos srityje pažiūrėjau, vairių akumuliatorių arba baterijų gamybai, kurie padėtų taupyti energiją. Energija turi būti labiau susijusi su inovacijomis, o ne su mokesčiais. Labai ačiū. Labai ačiū Jums už tokią aiškę poziciją apie energetikos išteklių kainą, sąnaudas ir kitus e, su energetika susijusius dalykus. E, Jūs tai labai gerai iliustravote vienoje iš savo skaidrių. Dabar Noriu suteikti žodį antrajam kalbėdavui, kuris yra Sanjai Samadar. Jis yra cheminės inžinierijos specialistas, baigęs Pandžabo universitetą Indijos. Jis taip pat e, mokėsi Londono verslo mokykloje ir jisai 2003 metais pradėjo dirbti Mital grupėje, e, pirmiausiai Mital Steel Galati Rumunijoje, o dabar uh, Jisai yra e, vicepirmininkas Aselor e, Metal Europos padalinio, dirbęs yra e, Aselor Metal Lenkijoje ir Ostravoje. Taigi perėjome nuo chemijos prie plieno pramonės. Žodis jums. Ačiū gerbiamas pirmininkė, ačiū gerbiamam direktoriui, gerbiami kolegos. E, Europos parlamento nariai. Man tikrai labai malonu pristatyti plieno sektoriaus e, nuomonę apie energetiką, apivartinius taršos leidimus. Daugelis iš mano minčių šiandien išdėstytų bus e, vidurio rytų Europos e, plieno gamintojų nuomonės. Aš bandysiu jas atspindėti savo pasisakymu. Pirmiausia, statistikos duomeniai. Kaip svarbus plieno sektorius pramonė. Atsiprašau, kad nematote gerai tos skaidrės, bet yra joje tam tikrų faktų svarbių. Šiuo metu štai koks mūsų įnašas. 330 tūkstančių žmonių dirba ES šiame sektoriuje. 25 procentai sumažiname CO2 emisijas nuo 90 metų. Taip pat siekėme sumažinti toliau išmetalus ir tai mums yra didelis e, uždavinys. Mes taikomis įvairias iniciatyvas susijusias su klimato kaita ir matome taip pat, kad sektorius išgyvena krizę. Nuo 2007 metų sumažėjo 20 procentų darbuotojų, 28 procentais 14 metais lyginant su 7 metais nukrito paklausa ES plieno. Ir vis tik tai e, matome, kad importas e, gauna e, privalumą atsigaunant ekonomiką Europos Sąjungoje. Reikia pasakyti, kad plienas sektorius visuomenė yra labai svarbus. E, visas plieno verslas tikrai e, turi daug svorio ir reikia jį išlaikyti. Pasižiūrėkime į sverto efektą ekonominio. E, Statistinė prasme, papildoma 1 euro vertės paklausa plieno produktų sukuria papildomus 3,1 euro papildomos paklausos ir pati plieno pramonė tiesiogiai gauna iš to 2,1 e, eurą kitiems tiekėjams, e, e, tiksliau tik 1 euro, 2,1 euro tenka kitiems tiekėjams. Taigi taip yra todėl, kad ilga vertės grandinė E, plieno pramonės ir e, tai labai svarbu. Bet aš kalbėsiu apie e, energetiką. Pasižiūrėkime eksporto pramonės dalį pasaulio mastu, tų sričių, kurios daug vartoja energetikos. Ir pamatysite, kad ES rinkos dalis labai mažėja, tai kelia susirūpinimą. Mes turime pakeisti šią tendenciją reikia galvoti, kaip naują viziją e, užtikrinti ar sustiprinti pramonę Europoje. Toliau matote kitus duomenis. E, maržos e, dalį didelę sudaro plieno bendrovėse energetikos išlaidos ir mes turime mm, galvoti, ką daryti, kad tokia pramonė kaip plieno pramonė būtų konkurencinga. Ir pirmiausia, reikia spręsti tris pagrindinės problemas Žinome, kad papildomi energetikos e, mokesčiai ar e, rinkliavos didėja Europos Sąjungoje, tai kaip užtikrinti vienodas sąlygas konkurencijos su kitais e, konkurentais pasaulinėje rinkoje. Toliau energetikos rinkos integracija turėtų skatinti paklausą ir turėtų sukurti vairius pajėgumų mechanizmus. Ir dar vienas dalykas - ETS, apivartinių taršos leidimų sistema, kuri kelia mums daug klaustukų. Kita skaidrė. E, panaši jį į tai, apie ką kalbėjo kolega, matome, kad labai daug yra mokesčių, tarifų, e, kurie įeina į energetikos išteklių kainą. Mes turime galvoti, kaip sukurti vienodas sąlygas, nes jų nėra ir dėl to kyla papildomų problemų pramoniai. Ir kaip užtikrinti tą vienodas sąlygas e, visiems globalių mastų. Mums reikia naujų veiksmų, reikia taip pat atitinkamų išimčių, kad būtų galima energetikos kainą išlaikyti konkurencingą ir mokesčių bei rinkliavų konvergencija e, kainos struktūroje tarp valstybių narių. Tai užtikrintų vienodesnės sąlygas, kol kas nėra tokios konvergencijos ar suvienodėjimo. Trečias dalykas, e, kurį aš minėjau, tarp e, problemų yra energetikos rinkos e, integracija, pajėgumo mechanizmai. Mes matome, kad kartais atraminiai pajėgumai blokuoja rinkos plėtotę. Ir reikia spręsti šias problemas. Dabar kita tema, kuri rūp, mums labai aktuali, yra apivartiniai taršos leidimai ir sistema. Dabartiniai pasiūlymai tikriausiai e, turės neigiamą poveikio plieno pramonėje tam, kad būtų pasiekti tikslai E, komisija planuoja į rezervą perkelti 57 procentus leidimų e, tam, kad e, kai kuriuose šalyse būtų galima užtikrinti mažesnės emisijas ir taip pat užtikrinti pajamas į biudžetą, bet tokie dirbtiniai barjerai reiškia, kad plieno gamintojams tai gali atsiliepti dėgiamai ir mes e, matome, kai kad kurio plieno fabrikai turės užsidaryti ir Europos, e, e, rytų Europos plieno sektorius pirmiausiai nukentės dėl tų naujų pasiūlymų susijusių su ETS. Koks poveikis galimas ETS plieno pramoniai po 20 metų? Mm, atlikti yra ekofis tyrimai ir jie rodo poveikį. Pirmiausia, 48 procentai tiek truks laisvai paskirstomų leidimų 30 metais, 76 procentai netiesioginių sąnaudų nebus kompensuojama. Tai reiš, kad e, ši pramonė nuo 21 iki 20 metų e, patirs, jos sąnaudos bus apie 34 milijardai eurų ir tai reikš, kad tona neapdoroto plieno kainuos 28 eurus už toną 30 metais ir tai labai didelis rūpimą keliantys skaičiai mums, mūsų pramoniai. Kodėl mes sakome, kad ETS planas dabartinis neskatina e, taikyti klimato kaitos priemonių ar iniciatyvų? Mes manome, kad rezervas e, skirtas aukcionams yra pernelyg didelis. Taip pat E, vienodas požiūris į visus yra šiek tiek e, pavojingas, nes atsiras anglės nutekėjimo daugiau arba kiti sektoriai galbūt e, uždirbs neproporcingai didelį pelną. Ir mes taip pat susidursime su didelėmis problemomis dėl to, kad negalėsime pakankamai investuoti į žemų CO2 e, emisijų technologijas. Ir mes e, manome, kad reikia štai kokių priemonių. 57 procentų rezervas aukcionams turi kasmet mažėti, sakykime, 5,5 procento, išeities taškas turėtų būti žemesnis, pavyzdžiui, 49 procentai. Tai atitiktų e, realybę, norint tikrai mažinti CO2 emisijas e, daug e, energetikos naudojančiose sektoriuose. Taip pat mes turime iš naujo nustatyti kitokius vertinimo svertus, standartus ETS galiojimo laikotarpiui. Ir e, tokie e, sektoriai kaip plieno sektorius, kurie patirs didelę riziką, turėtų gauti galimybę 100 procentų laisvų nemokamų leidimų. Ir netgi jeigu visa tai bus įgyvendinta, tai daugelis uh, plieno gamyklų negalės e, pakankamai gerai suvaldyti sąnaudų pradinėme etape, e, siekdami vykti reikalavimus ir turės užsidaryti. Tai reiškia, kad mes eksportuosime darbo vietas ir importuosime CO2. Mes e, turime galvoti, kaip užtikrinti, kad mūsų plieno gamyklos galėtų investuoti ir dalyvauti pasaulinėje konkurencinėje kovoje, veikti tarptautinėje rinkoje. Ko reikia daryti? Reikia e, bendrų energetikos e, kainų konkurencingų globalių mastų, taip pat reikia galvoti, kaip pakeisti ETS e sistemą po 20 metų. E, kad neįvyktų anglies ištekėjimas. E, sakoma, kad tai nėra problema, bet mes turime galvoti apie laikotarpį po 20 metų. Vienodos sąlygos leistų mums užsitikrinti penkis pagrindinius tikslus. Aš e, primenu, kad dirba 330 tūkstančių darbuotojų šiame sektoriu, kiek, kad 20 procentų sumažėjo darbo vietų, bet mes turėsime galvoti, kaip jas atkurti. Taip pat mes turime užsitikrinti teikimo grandinę ir sakiau, kad e, tiekimo grandinėje vieno euro e, vertės e, paklausa dar papildomai pareikalauja dviejų su pusė eurų. Taip pat reikia galvoti, kaip dėkti inovacijas ir dar vienas labai svarbus dalykas, reikia uh, galvoti, kad Europos komisija būtų mūsų partneriai, mes galėtume įgyvendinti bendrus tikslus. Mes turime ieškoti teisingų konkurencinių sprendimų, nes svarbiausias dalykas neprarasti konkurencingumo pasauliniu mastu. Ir neseniai komisijos narys kalbėjo apie veiksmus, kurie skirti sustiprinti konkurencingumui. Mums atrodo, kad tai yra labai svarbu, bet pirmiausiai galvoti apie ETS ir energetiką. Dėkoju, visi jūsų pateikti skaičiai buvo labai įdomus. E, tai yra kita, dar viena pramonės rytis, labai daug panašių klausimų kaip ir kitose srityse ir panašios išvados. Dabar dar kartą e, perėsime arba grįžime prie chemijos pramonės, nes pasisakys e, daktaras Tilmanas, mūsų trečiasis kalbėtojas. Jisai atvyko pas mus iš Berlyno. Jis e, studijavo biologiją Frankfurto ir Kylio universitetuose. E, e, jisai Frankfurte prie Maino apgynė daktaro disertaciją. Jūs užimate aukštą postą Darmštate, Mokslinio tyrimų institute. Jūs taip pat dirbote BAS koncerne, taip pat buvote Europos chemijos pramonės tarybos vykdomasis direktorius ir jūs e, grįžote paskui į BAS ir dabar jūs e, esate Ferbander Chemischen Industry e, direkt, generalinis direktorius. Ir mes e, ką tik tai girdėjome apie Belgijos e, patirtį, dabar bus įdomu išgirsti apie Vokietiją, apie energetikos sąnaudas ir kainas. Prašom, žodis Jums. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, Herr Direktor General, ich werde jetzt nicht Ačiū, pirmininkė. Aš dabar nenorėčiau diskutuoti apie tai, kuo skiriasi vairios asociacijos ar Vokietija nuo Belgijos. Kalbėsiu apie chemijos pramonę. E, chemijos pramonė e, yra ta pramonės e, šaka, kur jaučiamas didžiausias energijos poreikis. Ir jau buvo sakyta, kad E, e, chemijos pramonėje energija naudojama kaip pramoninė žaliava, e, o taip pat ir kitais tikslais. Pažvelkime į sąnaudas ir kiekius. Štai matome, koks yra sunaudojimas Vokietijoje. Tai yra praktiškai 10 milijonų uh, E, namų ūkių arba pusę Vokietijos gyventojų. Mes taip pat turime suprasti tai, kad e, ši pramonės e, šaka susijusi ir su kitomis pramonės šakomis. Mes gaminame produktus efektyvius energetinius projektus, e, produktus tam, kad jos galėtų naudoti kitos pramonės šakos, pavyzdžiui, gamindamos automobilius. Ir e, jeigu mes e, tokių produktų nesukurtumėm, tai tuomet ir kitos pramonės šakos jais negalėtų naudotis. Taigi tai yra labai svarbu ir man atrodo, būtina kalbėti apie visą vertės kūrimo grandinę o ne apie tam tik, tik tam tikrus e, e, elementus. Svarbu turėti omeny visą e, vertės kūrimo grandinę. Galima būtų sakyti, kad chemijos pramonės naudoja tikrai labai daug energijos, bet štai čia matome tris kreivės, kurios rodo, kaip efektyviai chemijos pramonės naudojama energija. Viršutinėje linėje matome, kad apie 90 procentų, 80 procentų e, padidėjo gamyba, bet e, sumažėjo e, energijos suvartojimas ir tai reiškia, kad nuo 1990 iki dabar mes praktiškai du kartus padidiname energijos efektyvumą ir tai yra labai svarbi žinia. Mes dėjome tikrai daug pastangų uh, bet dabar e, energijos e, e, suvartojimas yra tikrai veiksmingesnis. Būtų galima pasiteirauti, kokie yra varikliai. Tai yra elektros kaina, energijos ir kitų žaliavų kaina. E, bazinės cheminės medžiagos, e, e, paprastai jos turi pasaulinę kainą. Tai reiškia, kad mes turime su savo produktais konkuruoti pasauliniu lygiu, pasaulinėmis kainomis, bet tuo pačiu metu tai reiškia, kad mes turime mokėti didesnę kainą, pirkdami energiją ir pagrindinę žaliavas. Tai yra esminis skirtumas. Taip pat reikia paminėti, kad Europa turi mažiau nuosavų išteklių ir mūsų rinka yra tikrai labai e, reglamentuota. Na, o dabar labai trumpai e, šios kreivės. Vienoje e, pusėje yra dujų kaina, kitoje pusėje elektros energijos kaina. Matome, kad vis dar skiriasi elektros energi... dujų kaina E, ką būtų galima padaryti siekiant sumažinti e, e, dujų kainą? Ogi būtų galima išgauti skalūno dujas ir Europoje. Tai padėtų sumažinti dujų kainą Europoje. Nes dabar dujas Europoje kainuoja brangiau negu kad JAV. Dabar dėl elektros energijos per pastaruosius metus elektros energija pabrango. Balsas iš salės, nustokite meluoti, ką tik buvo įrodyta, kad atsitiko atvirkščiai. Pirmininkas. Prašo diskusijos dalyvę apsiraminti. Mūsų svečias tęsia pasisakymą. Kalbant apie e-, elektros energijos kainas, E, reikia turėti omeny ir įvairias lengvatas, lengvatinius tarifus. E, chemijos e, pramonės sektorėje tik 10 procentų įmonių gauna energiją lengvatiniais tarifais, visos kitos moko, moko, moka pilną kainą. Taigi, ponas, ką jūs sakote iš salės, yra melas. Taigi, dabar dėl JAV. E, Vokietija, pavyzdžiui, moka dvigubai daugiau už elektros energiją negu kad JAV. Buvo atlikta apklausa apie e, įmonių sąlygas, e, kurios egzistuoja, pavyzdžiui, Vokietijoje. Ir matome pačiame viršuje Kiek moka Vokietijos įmonės už elektros energiją ir e, kiek įmonės moka už elektros energiją kitur, pavyzdžiui, JAV arba Kinijoje. Paimkime tik du šios pavyzdžius ir vėlgi pamatysime, kad daug kas priklauso nuo to, kur įmonė yra įsikūrusi, kokioje šalyje. E, kai kur e, elektros energija kainuoja du kartus mažiau negu kad Vokietijoje. Ir čia aš galiu pasakyti, kad Vokietija susiduria e, su, su didžiulė konkurencija. Mes esame nepatogioje situacijoje dėl to, kad pas mus e, elektros energija kainuoja brangiau. Jau buvo aptarinėjamas energijos e, efektyvumo klausimas Buvo kalbėta apie tai, kad reikėtų e, elektros energiją naudoti e, tik tam tikrų paros metu, kada e, ji kainuoja mažiau, bet tai būtų visiškai neproduktyvu, nes tektų įrenginius įjungti ir išjungti. Gal tai yra ir graži idėja, bet visiškai prasilenkia su realybė. Taigi mano nuomonė tokia mintis yra neprimtina. Toliau. Reguliavimas teisės aktai. E, iš ko susideda e, elektros energijos kaina? E, čia būtų irgi galima palyginti JAF ir Vokietiją. Pavyzdžiui, JAV ir Vokietija moka praktiškai tuos pačius kaštus už naudojimąsi tinklu, Bet, pavyzdžiui, mes Vokietijoje mokame atsinaujančios energijos mokestį, jis yra žymiai didesnis negu kad JAV, o taip pat mes mokame ir pagal apivartinių taršos leidimų sistemą. Tai būtent dėl to ta kaina ir skiriasi ir ta e, e, e, elektros energijos kaina, kurią moka chemijos pramonė pas mus, yra didesnė negu kad JAV. Ir e, tai iš tikrųjų yra didžiulė problema chemijos sektoriui. E, man turėtumėte skirti bent 10 papildomų sekundžių. Na ir pirminiai rezultatai rodo aiškiai, kad, pavyzdžiui, kad e, kokios yra investicijos Vokietijoje ir užsienyje. Matome, kad buvo daug investuojama į e, užsienį. Kodėl? Ogi viskas priklauso nuo rinkos. Pažvelkime į pačią, pat, patį viršų. Štai JAV. Į JAV patenka daugiausia e, investicijų. Daug yra investuojama e, dėl to, kad e, JAV mažai kainuoja elektros energija. Na, jeigu kalbame apie konkurencingumą, dar galiu pasakyti štai ką. ES yra didžiulis energijos poreikis, bet mes esame nepatogioje konkurencingumo situacijoje, nes, pavyzdžiui, JAV padėtis yra geresnė. E, e, pavyzdžiui, ES moka papildomus kaštus dėl e, klimato kaitos ir matome, kad dabar, jau dabar investicijos nuteka JAV kryptimi. Ačiū. Dėkoju už jūsų pristatymą ir išgirdome dar stipresnį signalą negu iš mūsų pirmojo prelegendo. Jūsų, um, jums sunku buvo savo pristatymą pateikti, nes buvo įvairių trūkdžių, tą jautėme, o dabar klausimai. EPP, ponas Piper. Ja, Ačiū. Aš visų pirma norėčiau E, pakomentuoti kolegos Tomas parengtą skaidrę. Diskusijų pirmajame etape buvo tarsi sudarytas toks įspūdis, kad e, e, jeigu daug energijos suvartojančios pramonės šakos mokėtų žemesnę kainą už energiją, tai mažiau sunaudo, mažesnę kainą už energiją mokėtų ir kiti pramonės e, sektoriai. Bet e, tai ko gero ne visai tiesa. Tai ko gero reikštų, kad e, pramonės sektorius išsikeltų iš Europos E, na, o namų ūkių mokamos, e, mokama kaina sumažėtų tik nežymiai. Norėčiau dar pateikti keletą klausimų. Man didžiulį įspūdį padarė statistika apie energijos kainą e, ir rinkliavas už CO2. Mane domintų, kokia yra investicijų padėtis įvairiose sektoriuose. Kur jūs investuojate naujas rinkas? Kur jūs investuojate į, į e, naujus pasaulio kampelius? Kur nukreiptos jūsų investicijos? Ir, e, ir kaip tai yra susijęs su padėtimi Europos Sąjungoje? Mm, ponas Danika. Dėkui pirmininkė. Pirmiausia, tai norėčiau pasakyti mūsų svečiams, kad ES pramonės apsauga yra didžiausias prioritetas. Ir mes tikrai nenorime, kad darbo vietos būtų išvežamos iš ES. Norėčiau paklausti keletą klausimų, remdamasi savo patirtimi Rumunijoje. Kalbant apie chemijos pramonę, tai iš aštuonių Rumunijos chemijos gamyklų septynios pernai buvo uždarytos. Norėčiau pakalbėti apie plieno pramonę. Aš esu iš Rumunijos Galaci miesto, kuriame vienu metu 40 tūkstančių žmonių dirbo plieno pramonėje, dabar tik 7 tūkstančiai beliko. Norėčiau paklausti, kokia yra Europos komisijos strategija. Prieš trejus metus buvau Rumunijos vyriausybės narys. Ir mes klausėme, ar galima padidinti energetikos efektyvumą naudojant ES lėšas bet mums buvo atsakyta, kad Rumunija negali, e, nėra tinkama kandidatė tam padaryti. Bet jei mes negalėsime efektyviau naudoti energijos, tai kaip mes išlaikysime tas darbo vietas Europoje, bent jau, kad gamyba e, neneštų nuostolių E, apivartinės taršos leidimos priekybos sistema. E, vyksta e, šios sistemos reforma ir girdėjau, kad nei viena įmonė Europos Sąjungoje netitinka tų palyginamųjų rodiklių. Ar Arcel Mital uh, bent viena įmonė atitinka tuos rodiklius ir jeigu taip, tai kuri? Ponas Debaker, dėkui pirmininkė. Tris klausimus turiu. Norėčiau, kad prelegentai atsakytų į tokį labai sudėtingą klausimą. E, bendrose gamybos kaštuose, kiek energetikos kaštai sudaro? 50 50-60 procentų, nes jeigu mes kalbame apie konkurencingumą, tai aišku, e, kad labai svarbu žinoti, ar energetika didelę dalį tų kaštų sudaro. Toliau, apivartinių taršos leidimų prekybos sistema šiame komitete diskusijos irgi labai sudėtingos šio klausimu, nes čia sunku rasti tą tinkamą kompromisinį sprendimą. Ir dėl to norėčiau paklausti, kas jūsų nuomonė yra normali ir sąžininga CO2 kaina ir kaip į ATLPS diskusijas įtraukti anglės nutekėjimo aspektą. E, buvo kalbama šiandien apie inovacijas ir žinau, kad jūsų pramonė nuolat investuoja į inovacijas, bet ar jūs planuojat investuoti į žiedinę ekonomiką? Ar jūs uh, tikitės, kad daug uh, bus investuojama inovacijas žiedinėje ekonomikoje, pavyzdžiui, sugaudant CO2 ir mm, naudojant kitomis inovatyvės technologijas? Dėkui, ponas Turmės, žalieji mes e, šiandien tarp kalbėtojų turime ir akademinio pasaulio atstovų, kurie laikosi neutralios pozicijos. Nei vieną, nei vieną iš kalbėtojų aš nepakviečiau. Taigi yra du akademinio pasaulio atstovai, kurie sako, kad tos e, pramonės šakos, kurios naudoja daug energijos, Mm, tai dėl to, kad mažos didmeninės energijos kainos ir atsinaujinančių šaltinių energetika naudojama ir valstybės paramos priemonės taikomas, tai sakote, kad jų energijos kaštai praktiškai atitinka didmeninius kaštus, o po to rodote grafikus, skaidrės e, ir grafikus, iš kurių uh, E, matome, kad tie kaštai tris kart didesni negu kad prieš tai buvo pasakyta. Tai kai kalbame apie tą pusiausvyrą tarp akademinio ir verslo pasaulio atstovų, tai jūs rodote mums tikrus skaičius ar nerodote? Mes labai norėtume, kad tiek akademikai, tiek pramonės atstovai tikrus skaičius parodytų, kad mes galėtume nuspręsti, kur yra tiesa. Ir noriu paklausti, ar iš tiesų jūsų įmonė 400 milijonų eurų užsidirbo per antrąjį ATLPS etapą? Ir ar jūsų įmonė pirko tarptautinius e, leidimus 2012 metų antroje pusėje e, praktiškai milijardas e, tų e, taršos leidimų buvo, kur viena tona CO2 kainavo 0,5 euro. Ir man susidaro įspūdis, kad jūs esate apsidraudę ne tik iki 20 metų, bet ir dar toliau. Pirmininkas, ponė Turmes, jūsų laikas klausimui pasibaigė. Dabar steiksim žodį kitam klausėjui. Atsiprašau, gerbiamas kolega, sako pirmininkas. Kitas e, e, kolega, dabar kuris patiks klausimą, ponė Nibler. Jūsų laikas baigėsi. Ponė Nibler. Pozicinai. Ačiū pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau padėkoti visiems trims mūsų svečiams už be galo įdomius pasakojimus. Ir aš norėčiau kryptis į poną Tilman. Jis jau trumpai paminėjo e, ir pakomentavo e, tuos pasisakymus, kurie nuskambėjo pirmame diskusijų etape. Gal tai galėtų padaryti e, ir kiti du svečiai E, būtų gerai, kad e, kitą kartą e, diskusijų etapai tarpusavėje būtų labiau susijęti. Panas Tilman sakė, kad nuo 90-ųjų iki 50-ųjų metų manoma, kad energijos suvartojimas sumažėjo, nors energijos poreikis labai išaugo. Dėl CO2 kainos. Šiuo metu e, biržoje e, CO2 kainos yra nedidelės ir noriu pasiteirauti, ar ekonominė prasme e, tai dar atsiperka. O dabar kreipiuosi į plieno pramonės atstovų, atstovą. Aš įsivaizduoju, kad jums didžiulių problemų kelia Kinija, nes Kinija yra labai stipri konkurentė. E, buvo diskutuota Europos parlamente, ar Kinijai reikėtų suteikti rinkos ekonomikos e, statusą dėl PPU, PPO įsipareigojimų, kurie buvo prisimti prieš 15 metų. E, ką Jūs manote apie tai, ar šį klausimą reikėtų kelti, svarstant apie vartinių taršos leidimų sistemos peržiūrą? Dėkoju už klausimus ir dabar teiksim žodį mūsų prelegentam, kad jie atsakytų į tuos klausimus. Galbūt atsakykite priešingą tvarką, negu kad kalbėjote. Taigi pradėkime nuo BAS Vokietijos, tada plieno pramonės ir tada BAS Belgija. Dėkui, ponė pirmininkė. Taigi investicinė veikla buvo pateiktas klausimas apie investicinę veiklą ir vienoje iš skaidrių buvo uh, matoma, kad Vokietijoje investuojama vien tik tais tam, kad būtų užtikrinta jau esančių e, įrenginių techninė priežiūra. Na, o e, daugiausia e, investicijų yra, nuteka ten, kur palankiausia investuoti, kur palankiausias energijos kainos. Visų pirma, JAV. Dėl, ten yra skalūno dujų labai palankiomis sąlygomis, palankiomis kainomis E, e, e, taip pat ir silicis labai svarbi žaliava ir ši žaliava kainuoja žymiai pigiau JAV. Bet visų pirma, energija tam, kad būtų galima pagaminti polisilicį, JAV kainuoja žymiai mažiau. Buvo pateikta klausimų komisija, aš pats nelabai galiu pakomentuoti, kodėl buvo uždarytos jėgainės Rumunijoje. Uh, Gal komisija atsakys? Manęs buvo teirautasi dėl bendrųjų sąnaudų investicijų e, įtakos ekonomikai. E, chemijos pramonės sektorija. Chemijos pramonės sektorius yra tarsi e, jungiamoji grandis mes bandome perdirbti ir atlikas, jas paversti vėlgi e, žaliavomis. Ir e, tai taip pat reiškia, kad mes turime į tai nuolat investuoti. Buvo pateiktas ir klausimas apie daug energijos e, suvartojančias pramonės šakas. Taip pat buvo teirautasi, e, kokios yra energijos kainos. Tai kažkiek susijęs su tuo, ką pasakė ponė Nibler. Kartais aklieji diskutuoja apie spalvas. E, jeigu aš supainiu visus faktus, aš negaliu e, manyti, kad galiu suteikti visą reikalingą informaciją. E, galima gauti pelno tik tada, jeigu vyksta e, nuolatinė e, gamyba. Aš, pavyzdžiui, yra sudaromas ilgalaikės energijos tiekimo sutartis ir nemanoma visko gaminti tuomet, kai, pavyzdžiui, energija kainuoja tuo paros metu, kada energija kainuoja mažiau. Reikia viską pasigilinti prieš pateikiant klausimą. Ir būtent aš dėl to palyginau sąlygas įvairiose šalise. E, šį klausimą svarsto ir ministerijos Berlyne. Jeigu mes e, palyginame e, gamybos sąlygas įvairiose šalise, galime suprasti, kodėl skiriasi ir rezultatai. Dabar dėl energijos kaštų. Patys energijos kaštai chemijos pramonėje sudaro 21-22 procentus e, visų kaštų, kai kuriais atvejais net 30 procentų. Dėl to, ką pasakė pirmo diskusijų etapo e, dalyviai, man atrodo, kad iš tikrųjų dabar įsivėlė tam tikra painiava dėl energetinio veiksmingumo, ką mes galime padaryti. Mes jau e, imamės veiksmų, uh, bet negalime padaryti tiek daug, kiek pačioje pradžioje. Jau yra tam tikri susitarimai. Per metus energetinis efektyvumas gali padidėti vienu, dviem procentais. Taip pat viską reikia sieti ir su investicijomis investicijų ciklais. Jeigu yra investuojama, tai ko gero e, tos e, investicijos nėra daromos kiekvienais metais. E, yra tam tikri investavimo ciklai dėl CO2 kainų. Šiuo metu sertifikato kaina 8 eurai, iš viso dabar Vokietijoje bendri kaštai yra apie 200 milijonų eurų. E, jeigu kaina e, padidėtų iki 40 eurų, tai e, pramoniai tektų sumokėti 2,2 milijardo eurų per metus. Ir galima pagalvoti apie tai, kokį svertinį poveikį mes patvirtinam. Sorry. Dėkoju. Norėčiau. Um, atsiprašyti pono Salinį Masimilijano, nepamačiau, kad jūs irgi norėjote paklausti. Taigi, dvi minutės jum. Na, man taip dažnai atsitinka, kalbėsiu labai trumpai ir labai mandagiai, e, e, kadangi jau prieš mane buvo daug provokatorių, tai aš pasistengsiu kalbėti labai konstruktyviai, tikrai nenorėčiau nieko provokuoti. Labai greitai porą pastabų Visų pirma, dėl energetinių kaštų. Tai yra ir tam tikra grėsmė e, ekonomikai. E, bet didžiausia grėsmė tai yra e, rinkos ekonomikos statuso suteikimas Kinijai. Kol dar nėra sukurta energetikos sąjunga, energijos sąjungą norėčiau atkreipti dėmesį į porą dalykų. Kiti kolegos jau minėjo tam tikras garantijų e, sistemas, e, pavyzdžiui, vienodą tarifą, bent jau e, daug energijos suvartojantiems sektoriams. Ir taip pat reikėtų pagalvoti apie netiesioginių kaštų uh, E, kompensavimą. E, šiuo metu Europos Sąjungoje yra veiksmingai dirbančių šalių ir netokių veiksmingų. Pavyzdžiui, štai Vokietija yra labai veiksminga šalis, o mano šalis Italija tokia nėra. E, taigi galbūt netiesioginių kaštų kompensavimas galėtų padėti kai kurioms šalims. For, for, for. Mm, norėčiau, mm, ponė Eva, kad ponas Eva, kad jūs keletą komentarų pateiktumėt. Dėkoju. Pirmasis klausimas. Atsakymas labai paprastas. Nei viena iš mūsų mm, įmonių netitinka tų palyginamųjų rodiklių ir kiek mes žinome, e, jokia pieno, pieno, plieno pramonės įmonė netitinka tų rodiklių. Ir Aš jau minėjau savo pristatymę, kad tos rodiklius reikia peržiūrėti. Dabar tie mm, perviršiniai, papildomi e, taršos leidimai pirmojo etapo metu, jie e, galėjo su, su, jie padarė situaciją praktiškai krizinę ir dėl to E, dėl tų perteklinių leidimų, e, tų, tų lėšos iš tų perteklinių leidimų buvo vėl investuojamos atgal į pramonę. Ir po to dabar jau pramonė e, vėlgi susiperka leidimus ir čia apie jokį draudimą negalime kalbėti iki 20 metų, jaučiame, kad tų leidimų truks ir tai mus neramina. Toliau, prioritetai. Problema yra dinamiška, nuolat kintanti ir dabar mums didžiausia problema yra rinkos ekonomikos statuso suteikimas Kinijai, o mano pristatymas orientavosi į situaciją po 20 metų, dėl to Kinijos labai neminėjau, bet dabartinė situacija iš tiesų mums kelia nerimą. Kalbant apie tarifų struktūrą, ir galimą scenarijų. Tai tai yra mūsų pagrindinis rūpestis, ne pati kaina mum yra svarbu, mum yra svarbu, ar mes e, konkuruosime vienodomis sąlygomis. Ar mes galėsime, ar mes įpirksime investavimą į naujas technologijas, ar mes turėsime lėšų investuoti į naujas technologijas, bet pramonės pelnai tikrai dabar nėra tokie, kad leistų investicijas į naujas technologijas. Tikrai ne. Ir jei nebus užtikrintos m, mm, teisingos m, mm, konkurencijos sąlygos, jei e, plienas atkeliaus Europos Sąjungą iš kitų valstybių narių, kur e, į gamybą neįtraukiami CO2 išmetimo kaštai, tai tada mes tikrai būsime sudėtingoje padėtyje. Dėkuoju, ponė Degės. Pirmininkė, aš sakiau, jog neatsakinėsiu visus klausimus, nes nebeturime laiko. Norėčiau grįžti prie klausimo apie energetinį efektyvumą. Tai yra mūsų pramonės e, esminis bruožas ir mūsų koncernui tai labai svarbu du dalykai. Mes turime e, tiek e, atlikti darbus namuose, tai yra e, investuoti į įvairias technologijas save ir taip pat reikia ISO 15001 e, šį standartą dėkti visame pasaulyje. Mes vis daugiau dėmesio skirsime energetiniam efektyvumui ne tuose sektoriuose, kuriems taikomi pavarsiniai taršos leidimai jūs matysite, kad chemijos pramonė, chemijos produktai vaidina vaidmenį tuose sektoriuose, kur galima sutaupyti, galvokime apie transportą, apie e, namų ūkius, energetinis efektyvumas mums labai svarbus. Toliau e, CO2 kaina. Taip, mes norėtume perėti prie globalios CO2 kainos. Dėl to mes džiaugiamės COP21 sprendimais Paryžiuje, nes pirmą kartą pasaulinio lygio susitarimas pasiektas, bet dabar gyveninkime tą pasaulinį susitarimą pasaulio mastu ir nepraraskime konkurencingumo Europoje. Ir kitas dalykas - žiedinė ekonomika. Tai Ir e, tai yra uh, labai svarbi savoka ir mes, mūsų visas koncernas žengia tą linkme. Aš esu įsitikinęs, kad žiedinė ekonomika bus nepaprastai svarbi, norint užtikrinti sėkmę bet kurioje pramonės srityje. Reikia kurti vertės grandinę per visus sektorius, ne tik apie vieną pramonę. Bet apie e, kaštus, klausia ponas E, turmes. Jo klausimą neatsakoma pirmininkas. E, Pona Tilmaną noriu pakviesti dar pasisakyti ir norėčiau priminti kolegoms, kad dalyvauja mūsų klausime e, profesorius Neuhofas ir Tilmanas Jie yra mokslininkai, mokslinio pasaulio atstovai. kad ne tik pramonės atstovai, bet ir mokslininkai dalyvauja. Jūs matote jų gyvenimo aprašymę. Iš jų gyvenimo uh, aprašymo, taigi uh, subalansuotas atstovavimas. Aš kalbu faktų kalbą, nieko daugiau nesakau. Uh, norėtume, kad būtų atsakyta ponui Saliniui. Ačiū, pirmininkė. Jūs teravotės dėl kompensacijų. Vokietija šiuo metu gauna štai kokio dydžio kompensacijas. Tai yra 160 milijonų eurų e, e, sertifikatų netiesioginiams kaštams atlyginti. Na ir ta pačia forma tokios kompensacijos turėtų būti mokamos ir kitose šalise. Bet dar neaišku, ką reikėtų e, daryti ateityje. E, ateityje, ko gero, reikėtų 2,2 milijardo eurų ir dėl to atsirastų disbalansas. Ir beje, jeigu ateityje tos kompensacijos sumažėtų, tai turėtų irgi galioti visiems. Uh, Dėkuoju. Dėkoju mūsų svečiams. E, dabar reikėtų apibendrinti mūsų e, klausimą ir apibendrins jį ponas Ristoj, kuris vadovauja energetikos generaliniam rekratui. Ačiū, ačiū. Pirmininkė, e, gerbiami įtre komiteto nariai. Energetikos kaina, e, pramonės konkurencingumas yra labai dideli iššūkiai, bet mes turėtume e, galbūt nukrypti nuo kontroversiškos diskusijos ir pasižiūrėti į faktus, pasižiūrėti į ES politiką ir į energetikos politiką reikia pasakyti, kad mes sugebėjome atskirti ekonomikos augimą ir energetikos vartojimą. Atskirime ekonomik, energetikos ekonomikos augimą nuo vartojimo, užtikrindami energetinį efektyvumą ir tai yra sėkmingas žingsnis. Taip, ES pramonė naudoja e, e, veiksmingiau energetiką lyginant su konkurentais. Tai yra labai aišku. Tai pasidarys aišku, jeigu pasižiūrėsime į e, rezultatus, pažiūrėkime, kiek e, energetikos dabar suvartojama ir kiek buvo e, išteklių ir kiek prieš 20 metų. E, man susidaro įspūdis, kad naujosios technologijos, pirmiausiai chemijos, e, statybos, plieno, e, gamybos srityse pagerino energetikos efektyvumą ir mes taip tolėtume. Turėtume dirbti ateityje. Antras dalykas, mes turėtume siekti sumažinti atotrukį pasauliniu mastu, lyginant uh, save, e, savo veiklą ir mūsų konkurentų veiklą. Matome, kaip kinta didmenės elektros kainos. 1,7 1,7 e, e, kartais mūsų kaina mažesnė negu jav elektros kaina, didesnė, bet prieš keletą metų kur kas didesnis buvo skirtumas. Galima tą patį pasakyti apie e, dujų kainą. Trečias e, pastebėjimas. Reikia e, atsižvelgti į skirtingus energetikos kainos, išteklių kainos komponentus Jeigu e, kainos 40 procentų nesusiję su energetika, tai būtų e, tikriausiai svarbu pradėti atvirą pokalbį su valstybėmis narėmis, ne tik su energetikos ministrais, bet ir su ministrais atsakingais už biudžetą, kadangi galiausiai Tai yra politinis pasirinkimas. Mes turėtume iš esmės išanalizuoti energetikos e, kainas ir sąnaudas. Ir mes pateikėme e, parlamentui ir tarybai analizės rezultatus, ją atnaujinsime ir galutinį rezultatą vasarą maždaug pristatysime. Taip pat bus svarbu kalbėti apie tai su parlamentu, taryba, valstybėmis narėmis ir inkorporuoti energetikos kainą ir kaštus į energetinio valdymo kontekstą. Tai bus svarbus rodiklis energetinis. Mes pateiksime tam tikrų pasiūlymų dėl sąnaudų šiais metais. Ir e, turėtume kalbėti apie energetikos ir klimato e, priemonių rinkinį e, iki 30 metų. Apie tai Europos taryba jau kalbėjo 14 metų spalio mėnesį ir mes taip pat turime žengti kitą žingsnį į priekį ir e, tai inkorporuoti kaip vieną iš e, svarbiausių rodiklių. Toliau. Visi nauji pasiūlymai, kuriuos pateiksime šiais metais ir kurie prisidės prie energi... turėtų prisidėti prie energetikos sektoriaus konkurencingumo. Kaip žinote, mes pateikėme pasiūlymus dėl E, naujo rinkos modelio. Ir mes siekiame e, suderinti vis didėjančią atsinaujinančių išteklių dalį Europos vidaus rinkoje ir tuo pačiu metu uh, užtikrinti stabilumą bei nepamiršti vis didėjančio vartotojų vaidmens, nes jie turi uh, kur kas aktyviau dalyvauti, e, darydami pasirinkimus, rinkdamėsi energetikos e, teikėjus, atsiradus naujam, e, naujai situacijai. Mes norime užtikrinti galimybę rinktis energetikos vartotojams, taip pat numatyti ir tai, kada bus e, vartojama energetika. Ir reikia užtikrinti taip pat energetikos sistemos e, gyvybingumą ir pelningumą. Tai bus nepaprastai svarbu. Ir dar norėčiau pasakyti, kad mes taip pat pateiksime pasiūlymus kaip toliau, apie tai, kaip toliau stiprinti energetiką energetikos taupimą, efektyvumą, e, pateiksime e, direktyvą dėl to ir taip pat peržiūrėsime, pasiūlysime e, peržiūrėti pastatų energijo veiksmingumo direktyvą. Dar labai svarbus dalykas - atsinaujinantys šaltiniai ir jungtys elektros ir dujų infrastruktūrai. Reikia e, užtikrinti naujas E, jungtis e, ir susijęti naujų projektų vykdytojus ir investuotojus. Tai yra nepaprastai svarbu ir mes e, turime tikėtis įnašo iš Europos investicijų bankų, taip pat atitinkamų nacionalinių bankų ir visų nacionalinių veikėjų, kad būtų galima sustiprinti mūsų konkurencingumą Ir aš esu tikras, kad jeigu žengsime tą linkme, mes sukursime naujas sąlygas ir galėsime su savo pagrindiniais konkurentais konkuruoti. Baigdamas noriu pozityvų dalyką pasakyti. Kolega mūsų dirba Antverpene. Antverpene viena iš didžių bendrovių nutarė investuoti milijardą eurų į. E, perdirbimo e, sektorių, nes projektas e, vertinamas kaip ekonomiškai labai gyvybingas. Tai yra labai pozityvus signalas mes turėtume dar e, daugiau siekti padaryti, reikia užtikrinti pirmiausiai stabilę teisinę aplinką, kad būtų galima sustiprinti mūsų konkurencingumą ir sumažinti energetikos sąnaudas. Labai ačiū, gerbimas pirmininkė, pirmininkas, ačiū generaliniam direktoriui, dėkoju Dominikai Jums už apibendrinimą. Manau, kad šis klausimas buvo nepaprastai svarbus, e, labai įdomus visiems, dėkoju visiems svečiams, pagrindiniams kalbėtojams, visiems, kurie yra salėje. E, dėkoju Jums visiems penkiems, penkiems svečiams, Jūsų klausimai, Jūsų pasisakymai taip pat buvo labai naudingi. Mes galvosime apie tai, ką Jūs sakėte. E, Aš tikiuosi, kad salės, salėje esantis dalyviai paplos mūsų svečiams. E, baigiame mūsų komiteto posėdį. Ar dar turite kitų klausimų? Ne. Kitas mūsų susitikimas įvyks kovo 16-17 dienomis. Oi, kokia ilga pertrauka. Nes trijų savaičių, sako pirmininkas, labai ačiū ir geriausios jums klosties. Prašau visų išėti iš salės, kai galima greičiau, kadangi norėtume pradėti koordinatorių posėdį. Kol kas dar kai kurie iš mūsų turės padirbėti.